Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf die unterbrochen. Labas rytas, mėly kolegos. Pradedame posėdį. Šiandieną balsuosime dėl dviejų pranešimų. Pirmiausiai Iljanos Ivanovos pranešimas dėl Europos investicijų banko 2010 metų metinė ataskaita. Pranešėjos šiandieną salėje nėra, taigi ji negali pasisakyti, o mes tuomet iš karto periname prie balsavimo. Jeigu sutinkate, matau, niekas neprieštarauja. Dabar B konstatuojamoji dalis, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, vienas balsuoja prieš, susilaikančių nėra patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė keli nariai. Susilaikė, keli balsavo prieš, bet patvirtinta. L konstatuojamoji dalis, trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Toliau pirma pastraipa ar dalis C1 pakeitimas, kas už, kelkit rankas prieš. Du nariai susilaikė, susilaik, du nariai balsavo prieš, susilaikiusių nėra patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas atkrenta. Dabar Kompromisas numeris 2. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Žodinis pakeitimas kurį teigia tapas Deutsch. Taip, pirmininkė, turime žodinį pakeitimą. Būtent norim paskatinti valstybės, kurios yra gera finansinė drausmė ir konvergencijos regionus. Tai toks būtų žodinis pakeitimas. Ar būtų prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Nematau. Taigi galime balsuoti dėl devinto pakeitimo su tokiu žodiniu pakeitimu, kaip pristatė ponas Doičkas už. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Änderungsantrag Nummer 10. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė priimta. Atleiskit, nušokau kažkur per toli, praleidau 11. 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar 15 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Man rodos, reikėtų pasitikrinti. Balsuojame dėl 15 pakeitimo elektroniniu būdu. Janas Mulderis neturi kortelės. Balsavimas pradedamas. Dabar, kaip jau sakiau, balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Aiškus rezultatas patvirtinta. 16 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Nelabai. Aišku, pakartokime. Kas už 16? Kas prieš? Ne, dabar aišku. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 17 pakeitimas už, ne, atkrenta. Tada penktasis kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas atkrenta. Ne. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 30 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 31 kas už, prieš, susilaikė. Neaiškus rezultatas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 31 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas.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 mane ką tik informavo, kad tik tai ponas Ehrenhauseris ir ponas Vartan gali balsuoti. Ehrenhauseris yra visateisės narys. Dabar tęsime balsavimą. 33 pakeitimas. Kas už? Ne. 32. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 33. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 36. Kas už? 36. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37. Už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. 28. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 39. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 40. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 11 kompromisas. Ne, 41 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 11 kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 44 už. Prieš susilaikė priimta. 45 už prieš susilaikė. Neaiškus rezultatas, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 45 pakeitimas. Balsuo, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Labai neryški persvara ir du balsuojančius turime be kortelių. O ponas įtelė. Taip, vadinasi, priimta. 46 dabar. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 47. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ne. Atmesta. Atleiskit. Atmesta. Pasitikrinsime. Dėl 46. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas pana Mulderį, minus, ponas Itelė, plus vadinasi atmesta. Dabar 48. Už, prieš, susilaikė, priimta. 49. Už, prieš, susilaikė, neaišku. Pasitikrinkime dėl 49. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Vis dėlto, aišku, buvo patvirtinta. 50 kas už. Prieš susilaikė priimta. 51 atsiimtas, tada 52. Čia taip pat žodinis pakeitimas, ar ne? Gerbinien, prašau. It's, it's, it's a technical amendment. Taip čia techninio pobūdžio pakeitimas, norime pakeisti žodį subsidies žodžiu funding. Ar kas nors prieštarautų? Nematau. Tada galime balsuoti dėl būtent taip pakeisto pakeitimo. Tai kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53 už, prieš, susilaikė, priimta. 55 už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 56 žodinis pakeitimas neatkrenta. 58 dabar kas už, prieš, prieš, susilaikė, priimta. 59 už. Prieš. Susilaikė priimta. 60 už. Prieš. Susilaikė priimta. 13 kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė priimta. 63 už prieš susilaikė priimta. 64 už prieš susilaikė priimta. 65 už prieš susilaikė patvirtinta. 14 kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. 68 už prieš susilaikė atmesta. Dabar periname prie nuomonių. Deve vienas. Galime balsuoti dėl viso bloko. Vienas, du ir trys. Deve. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Deve keturi. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Deve penki. Už, prieš susilaikė patvirtinta 96 už prieš susilaikė patvirtinta 97 už prieš susilaikė priimta 98 už prieš susilaikė patvirtinta. Nuo 9 iki 12 balsuojame dėl viso bloko, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ekon nuomonė. Ekon vienas dabar už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ekon du, už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ekon trys, už, prieš, susilaikė priimta. Ekon keturi, už, prieš, susilaikė patvirtinta patvirtinta. Ekon 5 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ekon 6 už, ne. Ekon 6 atkrenta, tada Ekon 7 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Čia yra pasakyta, jog balsuojama dėl viso bloko nuo 7 iki 11. Taigi kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ekon 12, 13 atkrenta, Ekon 14. Balsuojame dėl pakeitimų nuo 14 iki 26. Dėl viso blogo kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Envi nuomonė. Envi 3, ar ne? Nuo 3 iki 7 galim balsuoti dėl visų iškart, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Envi 8, kas už, prieš, susilaikė, neaiškus rezultatas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl NV8. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Janai, plus, jau priskaičiuota, tada vienas minus. 12 už 10 prieš tuomet patvirtinta. Dabar nuo 9 iki 12 vėl visas blokas balsuojame. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo projekto elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Sveikinimai pranešėjui. Pranešėjai. Ir dabar, perėmė. dabar balsuosime dėl rivelinį pranešimo. Ar pranešėjas norėtų ką nors pasakyti? Prašau, ponė Ravelinį. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums ir noriu paprašyti kolego atkreipti ypatingą dėmesį į šį pasiūlymą, kadangi dabar gyvename rimtos krizės sąlygomis. Norėčiau kreiptis taip pat į Jūs. Krizė sudavė smūgį ne vienai kažkuria atskira ES valstybei nariai. Ši krizė krečia visą Europą ir plečiasi į kitas valstybės. Aš manau, kad elgiantis sąžiningai reikėtų tas priemonės išplėsti ir taikyti visoms ES valstybėms narėms, kadangi visos patiria krizę. Nereikėtų apsiriboti viena valstybė, tai būtų nesažininga ir neteisinga. Tad kreipiuosi į visus jūs. Še, nuo šešto iki devinto pakeitimai yra identiški, kaip pasakė sekretoriatas, būt, už, dėl jų būtų galima balsuoti blokų. Ir noriu dar kartą padėkoti kolegoms. Lanka, Dėkoju, ponė Rivelinė. Ponas Rivelinį siūlo nuo 6 iki 9 pakeitimų balsuoti kaip už visą bloką. Ar jūs pritarėte tam, ar norite balsuoti atskirai? Galime balsuoti dėl viso bloko, taigi pradedame balsuoti, kas už pakeitimus nuo 6 iki 9. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta tačiau patvir, patikrinsime. Balsuojame nuo 6 iki 9 pakeitimų, tikriname elektroniniu būdu. Okay, was... Atrodo, kad aišku, aiškiai atmesta. Toliau 12 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Trečias kas, pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, neaišku. Balsuojame dėl trečio pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Tryliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Norite patikrinti 13 pakeitimą gerai, balsuojame dėl 13 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. Atsiprašau, turiu pasitaisyti ir, ir ačiū, kad atkreipėte mano dėmesį. Tai ketvirtas pakeitimas, kas už? prieš, susilaiko, priimta. Ne, nepriimta. Dar kartą balsuojame dėl ketvirto pakeitimo. Kas už, kas prieš? Ne, iš tiesų neaišku. Dar kartą balsuojame elektroniniu būdu. Ketvirtas pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuojame dėl ketvirto pakeitimo. Okay. No, it was close, but uh, 13 to 11. It's uh, rejected. Atmesta 11 už 13 prieš. Atsiprašau, 13 ir 12 toks rezultatas, kai kada labai sunku pamatyti skirtumą, bet tam ir tikriname elektroniniu būdu. 14 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Vėlgi neaišku, balsuojame elektroniniu būdu dėl aštunto pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Dešimtas. Kas prieš? Susilaiko? Neaišku. Balsuojame dėl dešimto pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti pranešėjas nori kažką pasakyti. Pone Rivelinį, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad pranešėjo pasiūlymas, o jisai buvo už daugiau teisingumo Europoje, uh, E, taigi mes nepatvirtinome to, to pasiūlymo. Aišku, dėkoju kolegoms, gerbiu demokratinę e, pasirinkimo laisvę, bet aš pats balsuosiu prieš savo pranešimą, nes e, plėtros dvasia ir galimybė suteikti įstojimo teisę visiems Europoje, to mes e, negarantavome šiuo balsavimu, todėl aš balsuoju prieš savo pranešimą, bet aš gerbiu jūsų nuomonę, tai yra demokratinė nuomonė. Dėkoju, ponė Rivelinį. Dabar galime balsuoti už visą e, šį pranešimą, už visą tekstą. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Neveikia, nesuveikia, tai gal tada kartojame. Mes kartojame visą balsavimą, pradedame balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Keturiolika prieš dešimt, atsiprašau, keturiolika prieš vienuolika, patvirtinta. Taigi balsavimą baigiame. Dėkoju visiems. Sveikinu ne pranešėją, bet komitetą tada tokiu atveju, nes nežinau, ką sveikinti. Deutsch, der... Toliau tęsiu vokiečių e, kalbą, balsavimams pasirinkau anglų kalbą. Nach einem kurzen Moment po trumpos pertraukėlės, per, kulia, per kurią atsikvėpėme. Dabar ke keliaujame toliau prie savo darbų ir skelbiu 11 darbo tvarkės punktą. 11 darbo tvarkės punktas, tai yra 2010 m. biudžeto vykdymo patvirtinimas, ES bendrasis biudžetas. Mūsų pranešėjas yra kolega Boguslav Liberatski ir norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Prašau. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas jums pristatyti pirmąjį pranešimo projektą apie ES bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Mes turime audito rūmo ataskaitą, taip pat vidinių auditorių ataskaitą. Taip pat e, išklausėme įvairias nuomonės. Turėjome taip pat klausimyną. E, ponas Velė e, davė savo atsakymus į tą klausimyną. Taip pat vyko įvairios diskusijos šią temą. Ir su ponia Rotperent ir vienu parlamento vicepirmininku taip pat diskutavome šią temą, o aš pats buvau sustikęs su šešėliniais pranešiais ir norėčiau visiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą. E, paskutinis mūsų sustikimas įvyko vakar ir tikrai noriu visiems padėkoti už aktyvų dalyvavimą tose sustikimuose. Ypatingai svarbus buvo du dalykai, juos ir norėčiau dabar pakomentuoti ponė Ivanova, kuri dėje susirgo, pasakė daug svarbių esminių dalykų ir tai būtų tokie esminiai klausimai. Visų pirma, saugumo klausimas, e, kit, kitaip tariant, vagystės iš kabinetų. Taigi mes turime kalbėti apie saugumą parlamento rūmose, apie parkavimosi aikštelės saugumą, garažo saugumą. Norėčiau padėkoti visiems padėjėjams, kurie padėjo čia šiuos klausimus paliesti. Taip pat ponas Dobrant pasiūlė du punktus parlamento skaitmenimas ir vertimas raštu. Tai yra, šitie du klausimai buvo paliesti dėl pono Debrant. Ir juos netgi nagrinėjome kaip atskirus darbo tvarkės punktus. Dabar norėčiau apibendrinti keletą svarbių aspektų. Visų pirma, biudžeto vykdymas iš tiesų situacija pagerėjo, lyginant su praėjusiais metais. Noriu pabrėžti, kad mes kasmet dirbame vis veiksmingiau, vis efektyviau, ypač atsižvelgiant į paslaugą. E, taip pat reikia nepamiršti, kad tai buvo pirmieji pilnų veiklos metų e, metai po e, parlamento rinkimų Ir taip pat šiais metais dar buvo tam tikros erdvės, veiksmų laisvės pagė, įvairiems patobulinimams, ypač saugumo, pirkimų srityje ir pastatų srityje. Jūs turite mano pranešimo pirmąją versiją. Mielai atsakysiu Jums Jūsų klausimus, laukiu Jūsų pastabuočių. Vielen Dank, Herr Liberatski. Ich äh, erteile Ačiū, ponė Liberatski. Dabar suteiksiu žodį pasisakantiems frakcijų vardu. Taigi, ponė Greslė, pirmiausiai. Ačiū, aš uh, už ponę Ivanovą pakalbėsiu. Jie, kaip žinote, susirgo ir paliko man e, žinutę apie tai, ką norėjau pasakyti. Norime, aišku, kvestoriui, ponu Liberatskijui, labai padėkoti. Ir kaip kvestorius, aišku, susidurėt su tam tikru interesų konfliktu. Ir tikiuosi, kad ateityje tokių problemų nekils. Tai nebus dažna praktika. Aišku, parlamento nariai suinteresuoti tuo, kad e, būtų atliktas tinkamas įvertinimas. Ir pranešimas man šiaip jau labai patiko. Ir Europos parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimas iš tikrųjų yra tas rytis, e, su kuria buvo mažiausiai problemų per praėjusius aštuonerius metus. Sunku beveik ir patikėti. Ačiū ponui Vėlė be abejo, ačiū auditorumams, ačiū parlamento vidaus audito tarnybai už nuveiktą darbą. Ir vieną dalyką dar tik paminėsiu, ponas pranešėjas taip pat. Tos klausimus minėjo, tai yra saugumas vagystės iš kabinetų. Štai per kalėdų laikotarpį, švenčių laikotarpį vėl tokių vagysčių iš kabinetų kolegų pasitaikė. Taigi reikia pasižiūrėti, ką darysime šioje srityje. Toliau garažo administravimas. Vis dar trūksta stebėjimo kamerų ir yra nemažai atvejų, kai apgadinami, apgadinami automobiliai. E, taip pat, tiesa, kai kam net nepavyksta ir tinkamai pastatyti automobilio. Manau, tai neturėtų būti moteris. Vokietijai bent jau tai iš karto būtų sakoma, čia matyti moterų problema, bet aš nesu tuo įsitikinusi. Toliau. Um, nuolat laša garaže taip pat irgi, taigi problemų yra. Viešiai pirkimai. Angliškai perskaitysiu ponios Ivanovos žinutę. Jis sako, kad tikrai yra dar erdvės gerinti esamas procedūras ir ypač klausimas kyla dėl vėlesnės kontrolės jau tų viešųjų pirkimų. Reikia garantuoti geriausią kokybės kainos santyki. Ir aišku, mums nerima kelia ir kelionių agentūros klausimas. Apie tai užsimenama pranešime, bet toj daly neidentifikuojamos pačios esminės problemos. Pone Ivanova konstatuoja, kad bilietas, kuris perkamas per e, agentūrą, kainuoja 1400 eurų, o taip pat galima internetu tokį patį bilietą tą, tą pačią klasę ir avelinėje nusipirkti už 200 eurų. E, pasižiūrėjau, kokia yra situacija su delegacijų kelionėmis ir pamačiau, kad e, nariai ar asmenys skrendantis tą pačią klasę į tą pačią vietą tuo pačiu lėktuvu neretai būna sumokėję skirtingas kainas. Ir nariams nurodoma žymiai didesnė kaina negu darbuotojams. Sus, susidaro tikrai labai nemažų skirtumų delegacijų kelionių išlaidų. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie kelionę į Kinšasą, e, AKR delegacija ten vyko, 5 tūkstančius kainavo bilietai nariams, darbuotojams 3 tūkstančius. Ar, ar, ar pati kelionė. Dar reikia turėti galvoje ir, ir išlaidas už viešbutį. Taigi, savo pačių reputacijos vardan turime pasirūpinti tuo, kad būtų tinkamai skaičiuojamos bilietų kainos, kad būtų skaidri, skaidri informacija pateikiama. Juk negali būti taip, kad kelionių agentūra nepateikia geriausios kainos. Į Haitį vykome už 5300 eurų verslo klase. Kila klausimas, ar, ar tikrai e, priimtina tokiamis sąlygomis keliauti. Taigi reikėtų siekti geresnių kainų, aš manyčiau. Dar apie asistentų keliavimą kartu su, su, su nariais, su delegacijomis noriu pakalbėti. 46 e, nariai vyko į Kinšazą ir 25 e, asistentai. Aišku, už jų keliones taip pat turi mokėti mokesčių mokėtojai, be abejo. Ir šiaip jau parlamentinė asamblėje reiškia, kad joje dalyvauja parlamento nariai. Nelabai suprantu, kam ten turi vykti ir padėjėjai. Ir mokesčių mokėtojams ta našta tikrai nepakeliama ir visiškai nepagrista. Toliau Luksemburgas. Jūsų pranešimo projekte nėra nieko kalbama apie sąnaudų ar, ar, ar išlaidų padidėjimą susijusi su pastatais Luksemburgė. Reikės dar taip pat pasigilinti į tai ir aš asmeniškai būčiau labai suinteresuota informacija dėl lankytojų taisyklių, lankytojams skiriamų taisyklių. Mes numatėme tam tikras e, taisyklės dėl grupių dydžio. Ir dabar lik ir sumažėjo administracinė našta, bet ir lankytojų mažiau. E, tai reiškia, sumažiname lik ir darbo gal krūvį ar, ar, ar išlaidų sumažiname, bet taip pat ir lankytojų mažiau turime. Tai reiktų pagalvoti, ar tos taisyklės tokios jau veiksmingos tada. Kas dar? Dėl amžiaus struktūros ar pasiskirstimo. Lietuviai, maltiečiai ir rumunai vidutiniškai 35 metų amžiaus. Ir jeigu pažvelgsime į naujausią plėtros etapą, aišku, gal normalu, bet klausimas, kaip bus vėliau, nes šiaip jau vidutinis amžius yra 50 metų parlamente. Taigi reiktų gal dar irgi pasižiūrėti, ką čia galima padaryti, teiksime ir savo pakeitimų pasiūlymus ir Kolega Liberatskai, tikrai labai tikiuosi, kad taikiai išspręsime šį kartą Europos parlamento biudžeto tvirtinimo klausimą. Ačiū Jums už darbą. Ačiū poniai Greslė. Labai daug norinčių pasisakyti turiu. Septynis užregistravau, suteiksiu žodį iš eilės. Pirmiausia, ponas Epping. Ačiū, pirmininkė. Uh, Šiais laikais, kai visur yra taupoma ir stengiamasi sumažinti viešojo sektoriaus išlaidas es lygmenių, taryba ir komisija gal siekia taupyti, tačiau, kad ir kaip liūdna, parlamentas atsilieka. Pavyzdžiui, kai kalba apie personalo skaičius, turime pripažinti, kad viena vertus Europos parlamentas smarkiai pasikeitė per pastarosius keliarius metus. Pavyzdžiui, vertinant parlamento dydį, išlaidas galbūt taip ir turėtų būti, tačiau tiek, kiek dabar viskas auga, net netitinka realybės. 2004 metų, kuomet įvyko paskutinė plėtros banga, mm, iš esmės parlamentarų skaičius nepasikeitė, tuo tarpu e, personalo skaičius išaugo 58 procentais. Aišku, e, dėl to, kad kalbų skaičius išaugo, tačiau ir dėl kitų priežasčių. Jeigu komisija ketina mažinti savo personalo skaičių, tai e, noriu paklausti, kaip dėl Europos parlamento. Ir kitas dalykas, jeigu būtų mažiau darbuotojų, mažiau pastatų reikėtų parlamentas dabar e, nuomojasi arba išlaiko bent 63 pastatus, tai yra daugiau nei dvigubai daugiau nei, pavyzdžiui, 2002 metais, o visus pastatus reikia šildyti, prižiūrėti, tvarkyti. Būtent šioje srityje būtų galima labai daug sutaupyti. Kita svarbi problema tai yra viešųjų pinigų didelė dalis panaudoj, e, e, panaudojimas informacijai, ką būtų galima vadinti propaganda iš tikrųjų. Parlamentas vaidina nedidelį, bet labai svarbu vaidmenį ir e, parlamente dirba komunikavimo generalinis direktoratas. Yra Europal televizija, yra istorijos projektas. Manau, kad šiuos projektus, šiuos, šias rytis reikėtų labai įvertinti. Nuo tada, kai buvo 2008 metais Europal TV paleista, buvo investuota 30 milijonų. Tai reiktų įvertinti, kiek yra vartotojų. Ir iš tikrųjų 9 milijonai per metus yra pagrystos išlaidos. Aš galvoju, kad galbūt kad reikėtų siekti, aišku, sumažinti savo biudžetą 14 procentų, 8 milijonus kasmet, bet galbūt kai kurios projektus tiesiog reikėtų uždaryti iš viso. Arba, pavyzdžiui, Europos istorijos namai, nesibaigianti istorija. Aišku, kokios yra išlaidos ir tos išlaidos, kaip matome, auga. Iš pradžių galvojama buvo apie 31 milijoną pastatų renovacijai ir dar 21 milijono tiem pastatam įrengti, 3 milijonų būtų reikėtų būtų reikėję parodoms iki 2014 metų. Tačiau mano klausimas toks, ar iš tikrųjų laikomasi tokių išlaidų ribų ir kodėl dabar, pavyzdžiui, yra kilusios problemos dėl upės vandens poveikio ir kodėl reikia stiprinti pamatus ir taip toliau. Man atrodo, pirmininkė, reikėtų tiksliau įvertinti galimas išlaidas. Norėčiau pasiūlyti pranešėjų pakviesti poną Pöterink, pakviesti ateiti į komitetą ir paaiškinti, kokios iš tikrųjų bus tos išlaidos. Ačiū. Dėkuoju toliau kolega Hartung. Voorzitter, dank u wel. Ik zal niet zoveel zeggen vanochtend. Dėkuoju. Uh, eh, op dit rapport. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh, Nepasakysiu labai daug, bet noriu pasidžiaugti auditorumų darbu ir auditorumų ataskaitą. Manau, kad visuomet yra labai įdomu diskutuoti su audito rūmais apie jų ataskaitas ir man nerima kelia tai, kad nustatoma labai daug netikslumų, klaidų. Jie auditorumai nusinčia savo ataskaitas į Briuselį ir paskui nieko ne, negirdė apie tai. Taigi, kas vyksta su tomis ataskaitomis? Ar vyksta kažkokia analizė, e, efektyvumo analizė? E, juk tai yra politikų darbas. Mes, remdamiesi auditorumų darbu, turėtume nuspręsti, ar projektai yra būtini, ar jie yra efektyvūs naudingi. Tai yra biudžeto kontrolės ir biudžeto komitetų darbas ir man atrodo, kad dabar yra e, pats laikas biudžeto komitetui e, užduoti klausimą, ar tie projektai, kurie buvo įgyvendinami eilę metų, ar jie buvo naudingi ir veiksmingi. Dabar yra pats laikas E, kalbėti asmeniškai su komisarais, prašyti jų e, atsakomybės, reikalauti iš jų atsakomybės, kad jie atsakytų, ar pastarųjų metų politika buvo prasminga. Taigi, kolegos, panalizuokime šį klausimą. Dėkoju. Prašau. Kolegai Hartung noriu pasakyti, e, komisarai parlamento rūmose neturi ką veikti. Tai yra puikia pastaba. Bet e, e, man atrodo, kad dar nebuvo iki galo išverstas pasisakymas kolegos, kai jūs savo pastabą sakėte. Toliau e, kolega Gebrandi. <coughs> Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjų Liberatskių už jo darbą. Man atrodo, kad yra labai svarbu kalbėti ne tik apie 2010 metus, bet taip pat ir atsižvelgti į rekomendacijas, kurios buvo pateiktos tvirtinant 2009 metų biudžeto įvykdymą ir, ir e, pono Itelės pranešimą. Mes turime pasimokyti iš praeities, kad galėtume žengti į ateitį. Taigi norėčiau šitą pasakyti šiuo klausimu. Visų pirma, toks labiau bendro pobūdžio klausimas, kurį paminėjo ir ponas Liberatski. Aš taip pat esu už tai, kad vyktų atskiros diskusijos plenarinėje sesijoje dėl parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo e, tai galioja ir kitų metų biudžetui, bet aš noriu, kad vyktų tokios diskusijos, mes esame politinė įstaiga ir manau, kad joje turėtų vykti politinės diskusijos, taip pat ir apie biudžetą. To, tose diskusijose turėtų dalyvauti, būtinai turėtų dalyvauti ir parlamento pirmininkas, nes man atrodo, kad parlamento pirmininkas prieš visą parlamentą turi prisimti atsakomybę e, už biudžetą už praėjusių metų biudžetą. Toliau kitas svarbus aspektas. E, man labai patiktų, jeigu e, audito rūmai parengtų specialią ataskaitą apie parlamentą. Aišku, mes galime paprašyti audito rūmos, e, rūmų tos ataskaitos, bet aišku, audito rūmai čia patys priims sprendimą. Toliau keletas e, klausimų, dėl kurių aš norėčiau teikti pakeitimus. Visų pirma, skaitmeninimas, dokumentų skaitmeninimas jau dabar vykdomas bandomasis projektas, kuris vadinasi e-committee, jame dalyvauja du komitetai ir tokiu būdu bandoma atsisakyti didžiulės popierių krūvos ir manau, kad reikia pagreitinti šitą projektą, kad mes greičiau atsisakytume didžiulio kiekio sunaudojamo popieriaus. Toliau kitas dalykas, prie kurio grįžtu nuolat, tai yra lankytojų grupių apmokėjimas. Šiuo metu metu e, jiems išmokami grinėjai pinigai ir tikrai labai daug pinigų yra išmokama tų lankytojų grup, tiems lankytojų grupėms. Ir kartais susidaro toksai labai keistas e, vaizdas, lyg mes būtume bankas, kur žmonės gali ateiti ir pasimti pinigų. Uh, ir man atrodo, reiktų dabar pasinaudoti visomis elektroninėmis galimybėmis ir kitaip atsiskaitinėti su tomis lankytojų grupėmis. Na ir keletą rekomendacijų iš praėjusių metų. Mes, mes parlamentas praėjusiais metais e, priėmėme sprendimą, kad e, mes, parlamentarai, į parlamentą turėtume įeiti rodydami pasą per tokį atskirą portalą. E, nežinau, kodėl nebuvo įgyvendintas šitas pasiūlymas. Atrodo, tai negalėtų būti labai sudėtinga. Aš norėčiau paprašyti parlamento biuro ir kvestorių padaryti viską, kad būtų įgyvendinta šita rekomendacija ir kad ji būtų įgyvendinta prieš balsuojant už šį e, pranešimą. Dėkuoju toliau, ponė Českova. E, děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi e, za. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą ir už tai, kad pabrėžė pranešime kai kurias problemas, kurios kelia mums rūpeščių, kalbant apie um, lėšas. Daug kas buvo jau aptarta, tad aš tik atkreipsiu dėmesį į man rūpimus dalykus, kurie taip pat ir praėjusiais metais vaidino tam tikrą vaidmenį, kai tvirtinome 2009 metų uh, parlamento biudžeto įvykdymą. Pirmiausiai kainos. Už kelionės, už, už kelio... Apie, apdavno, apie apdovanojimus norėčiau kalbėti, pavyzdžiui, apie liuks premiją. Iš tikrųjų, kaip yra su tomis lėšomis čia skiriamomis? Jos galbūt nesudaro didelės dalies visam biudžete, bet galėtumėm iš tikrųjų dar sutaupyti tikriausiai tų lėšų ir matau, kad 50 procentų padidėjo tos išlaidos palyginti su 2009 metais per dešimtuosius metus. Tai nėra gerai. Ir kažin ar reikšmingai yra prisidedama prie parlamento veiklos iš tikrųjų tuo būdu arba. Pavyzdžiui, pažiūrėkime į e, žurnalistams skiriamą premiją jau buvo dėl to nuspręsta, kad nebebus teikiama šita premija. Kas dar buvo minėta? 9 milijonai eurų skirti projektui yra per nelik didelės išlaidos. Lankytojų grupės ar lankytojų skaičius nėra toks didelis, taigi mes skiriame neproporcingai, neproporcingai daug. Um, lėšų švietimui apie savo veiklą, galbūt tiesiog žiniasklaidos priemonėmis geriau būtų pasinaudoti, juk e, rinkėjai puikiai gali um, sekti tai, kas rodoma ar rašoma. Taigi būčiau prieš lėšų šiai sričiai padidinimą. E, taip pat dar paminėkime štai Europos istorijos namus jau keletą kartų komitete apie tai kalbėjome. Ačiū visiems už pastabas e, tą linkmę. Pavyzdžiui, dar ir dėl saugumo gara garažuose. Imkime ir pastatą Strasbūrę, kad ir reiktų reikalauti, kad saugumo padėtis gerėtų. Ir tarnybos, kurios atsakingos už saugumą, turėtų geriau dirbti, dar viena pastaba dėl pastato Strasbūrė. Aš jau praėjusiais metais tą minėjau. Klausimas dėl valgyklų esančių tame pastate, kuriuose lankomės tiek mes, tiek mūsų padėjėjai. Visi praleidžiame Strasbūrę mažiausiai keturias dienas per mėnesį ir darbo tvarkė paprastai labai įtempta nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Todėl turėtume, manau, pagalvoti apie tai, kaip mes ir mūsų darbuotojai, kokios mūsų ir mūsų darbuotojų galimybės e, maitintis e, darbo metu, kaip yra organizuojamas tas maitinimo klausimas, nes ar negeriau būtų pasiūlyti teikti paslaugas įvairiems paslaugų teikėjams e, valgyklose. parlamentas galėtų numatyti tam tikrą nuomos mokestį. Mes lyg įmonė tiesiog priimtumėm tam tikrą sprendimą, juk žinome, kad mm, valgykla nuolat perpildyta ir apskritai pastatas yra labai nedidelis palyginti su narių ir e, darbuotojų skaičiumi, e, tad problemų iškyla. Tiek problemų e, išvelgčiau aš. Ačiū dar kartą pranešėjui Pamačiau tikrai daug dalykų paminėtų pranešime, kurie man kelia nerimą. Ačiū, poniai Češkova. Toliau, ponia Ajala Sandar. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Liberatskį su šiuo puikiu pranešimu, kurį jis tik pristatė. Yra daug svarbių minčių, dėl kurių reikėtų dirbti dar ir ateityje. Aš manau, kad e, situacija parlamente smarkiai e, gerėja. Tačiau, pavyzdžiui, dėl kai kurių klausimų, tarkim, dėl saugumo parlamente turiu klausimų. Yra kalbama, pavyzdžiui, apie rizikos valdymo pareigūną. Aš nežinau, ar čia eina kalba apie saugumo riziką ar apie kažkokią kitokią riziką. Gal jūs galėtumėt pa paaiškinti. Uh, už ką toks pareigūnas būtų atsakingas. Ar eitų kalba apie mm, saugumo riziką, 31-32 punktai. Mm, aišku, kad saugumo e, problemų yra, tačiau saugumui skirtas biudžetas yra mažinamas. Todėl, man atrodo, tai labai prieštaringas dalykas, e, tai prieštarauja realiai situacijai kaip bus galima dar geriau valdyti saugumo situaciją ir užtikrinti didesnį apsaugą, dėl ko ir kiti kolegos jau pasisakė, kaip biudžetas yra mažinamas. Taigi aš norėčiau pasirauti dėl tokio dalyko. Toliau, dėl um, Vašingtono informavimo biuro, ryšių biuro. Manau, kad uh, tai įdomus klausimas ir aš norėčiau išgirsti daugiau informacijos ir apie kitas panašias tarnybas, um, iš, kurios užsima išorės santykiais. Ar turime kokių skaičių, kokios informacijos apie m, kitas tarnybas, juk pan, dažnai ne vien komisijai, bet ir parlamentui yra atstovaujama įvairiose išorės tarnybose, delegacijose. Toliau Pavyzdžiui, valstybės yra paminėtos, iš kurių yra sunku pasisamdyti darbuotojų. Tai 54 punktas. Galbūt taip yra, tačiau kokios būtų priežasis, čia apie tai nekalbama. Būtų įdomu išgirsti, kodėl yra sunku pasisamdyti pareigūnų ar tarnautojų iš tam tikrų valstybių narių. Galbūt tai reikėtų e, sieti su tuo, kad mūsų siūlomos darbo vietos nėra tokios patrauklios toms valstybėms. Galbūt kai kuriuose valstybėse narėse valstybės tarnybos istorija yra labai tvirta, labai tvirtos šaknis, tai galbūt tai irgi kažkiek įtakoja situaciją ir dėl to mums yra sunku pasisamdyti darbuotojų iš 54 punkte paminėtų valstybių. Labai įdomus pranešimas, dėkoju pono Liberatskį. Dėkoju toliau ponas Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E... Iš tikrųjų pranešimas gana, gana įdomus ir visą apiminantis ir tikrai nepavydžiu gerbimui e, Boguslavui Liberatskijui arba bet kuriem pranešėjim, kurie užsima parlamento išlaidų analizavimu. Tai yra politiškai jautrus, nes bet koks sprendimas vienai per kitaip jis atsiliepia ir į mūsų galbūt kasdieninės darbo sąlygas. Tačiau mes turim puikiai suprasti, kad jeigu iš tikrųjų šiandieną Europoje ir visam pasaulyje išgyvenam didžiulius netekimus ir niekaip nesurandam išėjimą iš krizės. Ta e, veiklos, tie veiklos principai, kurie buvo iki šiol, jie, jie nebegali taip toliau egzistuoti. Aš turiu omenyje, iš tikrųjų, man belieka tik pasikartoti dėl kai kurių nuostatų. Ir pirmiausia, dėl bilietų pirkimo. Taip, aš puikiai suprantu, kad mylios turi priklausyti bendriem tikslam, ne mes už savo pinigus perkam ir taip turi būti. Tačiau iš tikrųjų noriu pritarti ir užakcentuoti, e, gerimas Gressler, e, susirūpinimui dėl bilietų pirkimo efektyvumo. Nu, iš tikrųjų, tai čia yra, manau, dešimtis milijonų litų, tai yra dešimtis milijonų eurų, kurie eina iš tikrųjų galbūt neefektyviai. Ir todėl galbūt mes galėtumėm sutarti, kad įrašyti, kad e, parlamentas privalo įdėkti bilietų pirkimo efektyvumo įvertinimo uždavinuką bet kurioje privačioje kompanijoje tai šitą padaryti yra labai paprasta ir nesudėtinga. Kada reisė, reisas yra ir tu gali pamatyti, kokiom kainom, kokioj vietoj buvo nupirktas bilietas. Ir aš manau, kad tai ateityje leis visiškai panaikinti šitą problemą ir mūsų bilietų kainos tikrai žymiai sumažės. Antras klausimas, kurį noriu užakcentuoti, tai yra mūsų automobilių parko panaudojimas. Vis dėlto nu, matosi tam tikrą nelogiką ir neefektyvumas, kada mūsų išvežiojimo vis dėlto laukia šimtai automobilių. Ir aš manau, šiandieną rinkos sąlygom yra galbūt ir kitų būdų. Bet šitas būdas jau irgi šiek tiek bado akis, kada iš tikrųjų yra perkami automobiliai, pačios naujausios markės, kurių kainos mes puikiai žinom, kokios yra rinkoje. Ir galbūt irgi šitą dalyką galėtumėm ateityje kažkaip pradėti spręsti tinkamą linkmę. Kitas klausimas - trijų darbo vietų. Taip vėl yra užrašyta politiškai, kad trys darbo vietos mums yra labai sudėtinga, čia kažkaip reikėtų spręsti, bet iš tikrųjų reikia spręsti šitą klausimą. Turbūt jau galime įsivaizduoti, kokie bus sekantis rinkimai Europos parlamentą visose valstybėse ir kad vien, pirmas klausimas, kurį mes kiekvienas iš mūsų gausim, kodėl jūs prie penkis metus neįsprendėt tokio keisto dalyko, kad važinėjat su, su visas stafas ir mes visi kiti važinėjom kažkur tai į kitą valstybę, atlikti tų pačių funkcijų, kur galima e, padaryti e, Briuselėje ar Strasbūrė. Ir paskutinis klausimas, iš tikrųjų, kuris irgi taip pat kelia susirūpinimą ir tikrai reikėtų galbūt daugiau analizės, kad laisvanoriškas pensijų fondas, jo deficitas e, sausio pirmai dienai, 11 metų sausio pirmai dienai sudarė 100 beveik 80 milijonų eurų, tai kelia didelį susirūpinimą ir manau, kad reikėtų labiau žinoti priežastis, kodėl taip atsitiko. Ačiū labai. Äh, Dėkoju, toliau kolega Sonik. Dziękuję bardzo, mm, pani przewodnicząca. Dėkoju. norėčiau prisijungti prie tų padėkų, kurios buvo išsakytos ponui Liberatskiui už pirmą jo pranešimo versiją. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie premijas, apie Lux premiją. Buvo pasakyta, kad kaštai šitų premijų išaugo 50 procentų, tai yra ta Lux premija tapo 50 procentų brangesnė. Manau, kad ta Lux premija e, ar tas prizas yra labai geras dalykas tačiau kita vertus mes turime e, kažką daryti, e, jeigu jau išleidžiame tiek daug lėšų. Pavyzdžiui, gal tuos filmus rodyti visuose miestuose, net ir Krokuvoje, nes, pavyzdžiui, aš jau keletą e, mėnesių bandau kaip nors pamatyti tuos filmus, už kuriuos parlamentas išleido tiek pinigų ir aš nesugebu e, jų jų e, pamatyti. Taigi argi sudėtinga gauti parlamentarams, atsiprašau, kopiją tų filmų, kurie apdovanoti buvo parlamento, jeigu jau leidžiame tiek pinigų. Kai pasižiūriu į kitas sumas ir kai sakoma, kad kai kurios išlaidos yra beprasmės, tai galiu pasakyti, kad aš norėčiau, kad 25 procentai tų pinigų, kurie yra skiriami liuks prizui ar liuks premijai, už tuos, pinig, už tuos 25 procentus mes pagamintume filmą iš archyvinės ES medžiagos, kad e, tuo filmu pažymėtume tai, kaip Europos parlamentas e, gina žmogaus teises. E, kaip e, parlamentas prisidėjo prie rytų Europos išlaisvinimo, e, bet kol kas, kai aš pateikiau tą pasiūlymą, tie atsakingi žmonės man pademonstravo tiesiog aroganciją kažkokią ir, ir visiškai ne, nenorėjo priimti mano pasiūlymo. Dabar dėl vagysčių. Į tas vagystės irgi kol kas nebuvo jokios reakcijos. Uh, atrodo, kad nieko nedaroma, kad būtų kovojama su tomis vagystėmis. Jau ir taip yra pakankamai blogai, kai yra pavogiami asmeniniai daiktai. Pavyzdžiui, man, mano daiktai buvo pavogti ir aš nesulaukiau jokios pagalbos. Taigi, manau, kad mes čia parlamente e, matome tam tikrą aroganciją iš atsakingų asmenų pusės kurie netlieka savo darbo. E, pavyzdžiui, kalbant apie informacinius biurus, Varšuvoje yra informacinis Europos parlamento biuras ir aš matau, kad iš tiesų nėra e, remiamas tas biuras, lygiai taip pat kaip ir nėra susidomėjimo parlamentarų darbų. Toliau kitas svarbus klausimas e, - lėktuvų bilietai. Iš tiesų e, kainos yra labai skirtingos. Aš dabar nenoriu apginti mūsų kelionių agentūros, bet dažnai situacija yra tokia, kad reikia labai greitai pirkti bilietus, o kuo vėliau perki, tuo ta kaina didesnė. Tačiau galbūt iš tiesų reiktų įpareigoti kažką, e, kas ieškotų pigiausios kelionės, rastų pigiausią įmanomą bilietą. Galbūt tai būtų būdas, kaip būtų galima taupyti pinigus. Aš esu naujas šio komiteto narys, galbūt e, nežinau šito komiteto darbo tradicijos, tačiau norėčiau pasakyti tokį dalyką. Aš e, norėjau spėti į šį posėdį, tačiau vis tiek pavėlavau į balsavimus. Bet e, dėl to, kad tiesiog taip atsitiko, dėl to, kad e, pagal mane darbo tvarkės suklaidino. Dėl paskutinio klausimo aš norėčiau pasakyti, kad balsavimas mūsų darbo tvarkėje buvo numatytas 9, 9 valandai. Ir mes galbūt netgi šiek tiek vėliau, gal apie 10 minučių vėlavome ir tik po 10 minučių pradėjome balsavimą. Ta darbo tvarkė, kuri buvo jum išsiusta, buvo joje aiškiai parašta 9 valanda. Aha, okay. Also es ist äh, offensichtlich ein galbūt čia įsivėlė kažkokia korektūros klaida ar vertimo klaida. E, mes, aišku, domėsimės ateityje šiuo klausimu, kad visi e, stengsimės, kad visi parlamentarai gautų teisingas darbo tvarkės, bet bent jau anglų kalba ir vokiečių kalba darbo tvarkės buvo teisingos. Ten buvo 9 valandą įrašyti balsavimai. Toliau dėl mūsų darbo tvarkos dar nori pasisakyti, septyni kolegos. Noriu Jums priminti, kad e, mes dabar kalbame apie Europos parlamento biudžetą ir tai, kad mes jį nagrinėjame, tai yra labai svarbus politinis klausimas, nes mes turime nagrinėti savo išlaidas ir lygiai taip pat kritiškai jas nagrinėti kaip ir kitų ES institucijų išlaidas. Todėl man atrodo, kad šita diskusija yra labai svarbi, todėl skirsime jai daug laiko, pakankamai laiko, mes kalbame apie veiksmingą lėšų panaudojimą E, mes kalbame apie pasiūlymus, kaip būtų galima mažinti kaštus ir klausimas, ar reikia e, siūsti delegacijas ar ne, tai yra efektyvumo klausimas, e, bet jeigu kartais iškyla būtinybė pasižiūrėti, kaip vyksta, kokia yra situacija kažkokioje vietoje, tai galbūt yra tikslinga keliauti. Manau, kad mes turime kalbėti apie efektyvumą ir veiksmingumą ir norėčiau paprašyti kolegų, kad jūs e, turėtumėte, kalbėdami turėtumėte omenyje, kad mūsų laukia dar labai ilga darbo atvarkė. Toliau kitas kalbėtojas yra kolega Gajar, paskui bus ponė Matijo, ponas Odi, ponas Zondergard, ponas Itelė. Pone Gajar, jums žodis. Pone pirmininkė, aš atsisakau kalbėti. Madame Mathieu. Moi, je vais être très rapide, alors, monsieur le Président. Pirmininkė, aš labai trumpai. Ponas Gair lik ir į tą pusę užvedėm. Taigi noriu labai trumpai pasakyti, kad mm, dėl lankytojų grupių problemos norėčiau pasisakyti. Aišku, čia ponas pranešėjas nėra atsakingas už tas problemas, bet tiesiog noriu akcentuoti, kad toje srityje yra problemų. Aš manau, kad nepakankamai dar dedama pastangų šioje srityje. Lankytojų grupės yra labai svarbios institucijai tokiai kaip Europos parlamentas ir mums parlamentarams, nes labai svarbu žmonėms parodyti, kokį darbą darbą mes dirbame, parodyti iš tikrųjų, kad parlamentas yra tikra mūsų darbo vitrina ir labai svarbu, kokį įvaizdį mes sukūrėme, kuomet institucijos pareigūnas m, mm, vedasi frakcijos atstovą kažkur tai, kad grinais pinigais iš kišenės būtų sumokėta banknotai 7 ar 10 tūkstančių eurų išmokama lankytojų grupiai, Tikrai, man atrodo, neproduktyvu, negražu. Žmogus ištraukė voką po 500 eurų kupiūros. Jau aišku, problema su saugumu kyla ir be to įvaizdis labai negražus sukūriamas mm, kaž, frakcijų atstovai kai kas sako, kad tokiu būdu yra sukūriamas toks įvaizdis, kad štai kaip jūs prabangiai čia gyvenate Briuselėje, nes kažkas iš kišenės gali išsitraukti tokias kultūras, tokiomis sumomis švaistytis. Taigi suma yra labai didelė ir reikėtų labai nuosekliai toje srityje dirbti ir nekurti tokio negražaus įvaizdžio. Man atrodo, kad reikėtų galvoti apie kažkokį tai um, biudžetą, kurio būtų būtų, iš kurio būtų apmokamos e, lėktuvo ar autobuso um, išlaidos, po to viešbučio ir restoranų išlaidas būtų galima irgi tiesiogiai apmokėti, kad būtų iš biudžeto mokama pervedimais, o ne grinais pinigais, kad nebūtų taip negražu, kad žmogus kažkoks tai turi tai, tai, tais pinigais taip. Um, švaistytis, nes labai negražus sukūriamas ir visos institucijos, ir parlamentarų darbo įvaizdis. Man atrodo, kad čia institucija dar nepakankamai daug dėmesio skiria tai e, sričiai ir mūsų įvaizdis nesikeičia dėl to. Ačiū poniai Matiju. Toliau ponas Odi. Merci, monsieur le président. Mon... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti apie Europos parlamento darbuotojų politinę veiklą. nuolat, jie aišku stebi vykstančią politinę veiklą ir aišku, jie yra irgi e, normalūs ES piliečiai, taigi normalu, kad um, jie irgi anksčiau ir vėliau nusprendžia sudalyvauti politinėje veikloje. Tai aš galvoju, koks čia būtų gal etikos kodeksas, galbūt tai ko, taikomas šiuo atveju, tarkim, kuomet vyksta rinkimai mūsų valstybėse narėse, pavyzdžiui, jeigu jie kandidatuoja, tarkim, o kaip čia būna tada su tuo darbo laiko paskirstimu, kiek jie turi skirti savo funkcijoms vykdyti Europos parlamente rate to laiko ir kiek laiko jie gali paskui skirti savo politiniai veiklai, tarkim, e, savo gimtoje šalyje ir taip toliau. Pono Liberatskio aš čia norėčiau pastirauti, ar yra čia etikos kodeksas taikomas ir šiuo atveju um, parlamento darbuotojams, pavyzdžiui, ir, ir kas būna tuo atveju, kuomet jie nedirba parlamente, kuomet jie ne, ne, nedalyvauja darbo, čia darbinėje veikloje, o dirba kažkur kitur. Aš mėgti. Pone Greslė, ar norėjote komentuoti, sureaguoti į Veronik Matijo pasisakymą? Taip, grinosiomis išmokiamas iš tikrųjų mes pažeidžiame pinigų plovimo direktyvą, nes ten yra numatyta, ką galima grinais išmokėti ir ką ne. Taigi mes pažeidžiame ES teisės aktą, turime būtinai sustabdyti tą praktiką. Ir vidaus auditas yra jau atliekamas ir aš būtinai prašysiu leisti man pasižiūrėti į ataskaitas, kaip yra, e, kokia yra situacija, nes ir per vietos padėjėjus, asistentus iš tikrųjų kai kurie kolegos labai nemažai pinigų susirenka. Tai kiek kvailas turi būti, kad leistum savo reputacijai taip smarkiai kristi arba, arba sukeltumė tokią grėsmę šitokią praktiką vykdydamas. E, tad kolega Liberatski, manau, būtina, kad biuras pagaliau sustiktų ir priimtų labai aišku sprendimą šio klausimu. Ačiū. Labai buvo aiškus pasisakymas ir toliau ponas Von, prašom. Yeah, uh, you, Ačiū, pirmininkė. Kaip ir kiti kolegos, noriu padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą. Neketinau kalbėti, kadangi uh, Mm, šio pranešimu žvelgiame labiau į praeitį mm, ir aš taip pat dirbu ir 2013 metų parlamento biudžeto, taigi manau, kad svarbu būtų um, komentarus nukreipti ne vien tik į praeitį, bet ir ateitį galvoti apie kitų metų mūsų institucijos biudžetą ir sėti tai, tai, tai su šiandien išryškinta problematika ir kaip kolegos balsavo dėl biudžeto gairių praeitoje plenarnėje sesijoje, mes tuomet pareiškėme, kad neturi būti daugiau naujų pastatų per šią kadenciją, labai svarbu į tą punktą atsižvelgti, kalbant apie pastus, pavyzdžiui, kad mes prašome, kad būtų visa naujas informacija pateikta apie KAD, KAD pastatą Luksemburgė. Taip pat Mes prašome naujosios informacijos e, ir, ir paskaičiavimų. dėl istorijos namų taip pat ir dėl bendro finansavimo iš komisijos pusės, kadangi komisija kažkiek prisidėjo prie pastatų ir, eksploata, ir, ir veikimo išlaidų. Taip pat kolegos kalbėjo apie kelionių išlaidas. Vėlgi, tai mūsų gairėse irgi yra pasakyta, kad kelionių išlaidos uh, turi būti aiškiai ateityje valdomos ir aš taip suprantu, kad parlamento generalinis sekretorius atliko iš parlamento kelionių išlaidų peržiūrą ir per atimiausias tris savaitės mes gausime jo ataskaitą. Taip pat ir dėl e, sutaupimų delegacijų darbe yra atitinkamos eilutės. Kalbant apie ateities biudžetą, mes prašome, kad bent jau realia išraiška biudžetas būtų išalė perpildytas, tai iš esmės įtakotų parlamento darbą, ypač vertimo raštų ir žodžius rytise. Tačiau, aišku, mes norime, kad parlamentas veiktų efektyviau, kad veiksmingiau būtų naudojamas išlaidos. Tai reiškia, kad reikia iš esmės keisti ir mūsų darbo metodus, kaip atitinkamos rytise. Dėkuoju toliau ponas Zendegard. Tak, formand. Også tak. Øh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, norėčiau padėkoti jam už daug konkrečių dalykų ir kolegoms, kurie pasakė daug konkrečių pastabų dėl pastatų politikos, dėl, dėl keisto vaizdo, kuris susidaro, kai grinais išmokamos išmokos lankytojų grupėmis. Uh, Tačiau norėčiau paliesti dar keletą man svarbių aspektų. Aš manau, kad turi būti aiškios ribos, kiek galima sutaupyti. Aišku, reikia taupyti, tačiau reikia tada spręsti ir tam tikras struktūrinės problemas. Mes turime galvoti, e, kad parlamentas vis tiek privalo dirbti kaip parlamentas, aišku, iškyla akivaizdi problema e, dėl tų kelionių tarp Bruselio ir Strasbūro, tai visiems krenta į akis, bet tai yra nes, ne pagrindinė problema. Klausimas yra, kiek yra e, darbo savaičių, kaip dažnai vyksta e, posėdžiai, kiek posėdžių vyksta per vieną savaitę, ar turi vykti per vieną savaitę, ar pavyzdžiui e, yra kur nors parašyta, kad mes turime turėti 40 aktyvaus darbo savaičių per metus, kuomet vyksta posėdžiai. Ar parlamentas negali, pavyzdžiui, priimti sprendimo, kad kas, kas mėnesį būtų e, ta žalios spalvos savaitė, kai, žmo, kai parlamentarai galėtų likti savo šalyse, e, pasiruošti darbui. Aišku, jeigu laiku gausime dokumentus, tai galbūt tuomet geriau pasiruoštume posėdžiams, galėtume veiksmingiau diskutuoti ir turėtume daugiau laiko savo rinkėjams. Toliau telekonferencijų klausimas būtų kitas įdomus aspektas. E, kad sumažintume kelionių išlaidas, galėtume pasirinkti, pavyzdžiui, telekonferencijas. Taigi yra daug tokių įvairių struktūrinių dalykų, kurios būtų galima keisti parlamento darbe ir galbūt tai padėtų sumažinti tam tikrus kaštus. Galbūt kitais metais mes galėtume išsameu padiskutuoti dėl tų būtent struktūrinių klausimų. E, pažvelgti į tą darbo organizavimą iš biudžeto perspektyvos, turint omenyje e, išlaidas. Aišku, mes negalime atsisakyti demokratijos, norėdami taupyti, tačiau kiekviena organizacija e, turi tik tai tam tikrą laiką ir tarsi dabar yra pastebima tendencija, kad vyksta vis daugiau posėdžių, kad vis daugiau kažkokių užduočių yra prisijėmama. Galbūt reiktų sustoti ir pamastyti, ko mes siekiame, kas yra mūsų prioritetai, kur yra mūsų darbo ribos. Man atrodo, kad e, tai būtų svarbi politinė diskusija ir taip pat e, dėl ekonominių priežasčių tai būtų svarbi diskusija. Dar kartą dėkoju pranešėjui ir norėčiau e, paskatinti kada nors pasikalbėti šiomis temomis. Dėkoju ponė Zendergard. Na ir paskutinis kalbėtojas prieš pranešėją ponas Itelė. Pone pirmininkė, Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Liberatski už puikų jo nuveiktą darbą. Aš anksčiau buvau atsakingas už šią temą ir žinau, koks jis sudėtingas ir svarbus yra šitas darbas. Daug kas, kas yra čia parašyta, nėra galbūt ekonomiškai svarbus dalykai. Mes turime nepamiršti, kad mes čia kalbame ir apie. E, parlamento reputaciją prieš rinkėjus. Taigi mes turime labai susimastyti dėl daugelio klausimų. Kita svarbi tema yra saugumas. Plenarnėje sesijoje buvo priimtas aiškus sprendimas dėl saugumo, tačiau to kol kas tas sprendimas nebuvo įgyvendintas. Taigi, ponė pirmininkė, jeigu leisite. E, E, norėčiau pasakyti savo paskutinę politinę deklaraciją, savo politinį pasisakymą šiame e, komitete, šiame parlamente. Todėl norėčiau padėkoti visiems kolegoms, visiems administracijos darbuotojams. Norėčiau pasakyti jums visiems, kad labai buvo puiku dirbti su jumis ir kitą kartą, kai mes sustiksime, aš tikriausiai sėdėsiu salės gale, tose galutinėse eilėse ir stebėsiu jūsų diskusijas, bet noriu pasakyti, kad man tikrai labai patiko dirbti šiame komitete, bet mes dar susitiksime. Ačiū. Ja, kolegė Itelė. Pone Itelė kaip šio komiteto pirmininkas, aš aišku neseniai dirbu tuo pirmininku, tačiau aš norėčiau visų kolegų vardu jums padėkoti už puikų bendradarbiavimą praėjusiais mėnesiais ir metais ir visas mūsų komitetas linki jums sėkmės, nau, atliekant naujas jūsų užduotis. Ir tikimės, kad ateityje mes puikiai bendradarbiausime ir tęsime tą puikų bendradarbiavimą. Taigi viso ko geriausio linkime jums. Gibt es noch äh, Wortmeldungen aus der Mitte des Gremiums zu diesem Punkt? Ar bus dar norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Taip, prašom, pane Greslė. Dar norėjau palinkėti visokiojo sėkmės Luksemburgė apie pavardu. Tikiuosi, kad nepamirš kolega mūsų, kad apsilankys kartas nuo karto ir e, tikrai linkiu sėkmės dirbant auditorumuose ir štai kolega bus antrasis po, po pono Fazekašo, kuris pereina dirbti audito rūmus. E, ir aš jau su nekantrumu laukiu puikaus mūsų bendradarbiavimo. Taigi ačiū už e, nuveiktą darbą ir šiame komitete. Dėkoju dabar ponia Alessander. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu prisijungti prie sveikinimo žodžio ir prie atsisveikinimo žodžių. Tikrai pasigesime. Jūsų buvote kolega, kuris puikiai dirbo, įnešęs varų indėlį į komiteto darbą. Ir nors ir pasigėsime jūsų, aišku, džiugu žinoti, kad galėsime susitikti su jumis, būsite gal kitoje barikadų pusėje, bet aš manau, kad puikiai dirbsime kartu. Ačiū. Ar daugiau norinčių pasisakyti? Tuo klausimu nematau. Taigi, pabaigai dar kartą žodis pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Apie labai daug aspektų kalbėta ir į viską tikrai nesugebėsiu sureaguoti. bet gal pradėsiu nuo to, ką minėjo ponas Itelė. Juk kalbame apie Europos parlamento įvaizdį, apie tai, kaip mus suvokia viešuomenė. Labai džiugu, kad tas klausimas buvo paminėtas. Taip. Pone Greslė užsiminė apie, užsiminė apie daugelį svarbių dalykų, su kai kuo tikrai labai sutinku ir dar keletas pastabų savo ruoštų. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas, apie kurį kalbame, yra susijęs su 2010 metais. Dabar yra 12. Ir tai reiškia, kad kalbam tik išskirtinai apie dešimtuosius metus. Kaip jau minėjau, daugelis svarbių dalykų minėta, pavyzdžiui, viešieji pirkimai – visiškai teisingai pastebėta, kad e, čia buvo daroma pažanga, kaip ir vykdant įprastinius e, viešuosius pirkimus, taip ir mm, specialiuosius. Toliau mm, darbinės kelionės, komandiruotės. Trisdešimt septintam, trisdešimt aštuntam punktuose pranešimo apie tai kalbama neretai pasitaiko, kad delegacijos sudėtis paaiškėja likus tik kelioms dienoms iki kelionės. Ir nebūtinai tai reiškia, kad um, kurie nors parlamentarai atsisako tos kelionės ar panašiai. Ir taip vyksta ir darbuotojai kiti kartu. Jeigu, pavyzdžiui, septyni parlamento nariai turėtų vykti į kelionę, tai tiek ir tiek asmenų ir turi dalyvauti kelionėje, o ne, pavyzdžiui, trys, juk skaičiai e, tie nenukrenta iš dangaus, viskas būna jau aiškiai numatyta. 2010, 2009 metais, tiesa, ponas Stas teikia kai kurios pasiūlymus dėl lankytojų grupių naujasias tai- taisyklės patvirtinome ir dabar gal reikėtų šiek tiek palūkėti, įvertinti tų taisyklių veikimą ir tik paskui jau formuoti savo poziciją. Demografiniai aspektai, ponia Greslė ir ponia Jela Sander apie juos kalbėjo. Iš tiesų, atlyginimai komisijos darbuotojų ir, ir parlamento darbuotojų mm, gal ne visai atitinka krizės laikotarpį. Jeigu Ir jeigu palyginsime atlyginimus gimtojoje šalyje ir, pavyzdžiui, parlamente, būna kartais ir taip, kad žmogus tikriausiai nusprendžia likti savo šalyje, nes ten jam sąlygos geresnės numatytos. Ir labiausiai išsivyščiusios šalis gal, gal net kiek ir nukenčia nuo tokios sistemos, kuri yra dabar, galvojant ypač apie žem, žemiausių kategorijų darbuotojus. Keturiasdešimt trečias punktas. Čia kalbam taip pat apie tą patį įvaizdžio klausimą. yra numatytos tam tikros išlaidų samatos, paskui jau faktinės išlaidos fiksuojamos ir didžiausia dalis yra iš tikrųjų išleidžiama taip, kaip numatyta samatoje paprastai. Audito rūmai ir taip pat išorės auditoriai konstatavo, kad e, prekės ir paslaugos per viešosius pirkimus įsigytos um, tinkamai. Tiesa, dar buvo užsiminta apie audito rūmus tam kontekste, kai kalbėta apie kai kurių projektų veiksmingumą, bet tai jau visai kita tema. Jeigu kalbėsim, pavyzdžiui, apie vertimo raštų ir žodžių paslaugas, nuolat susidurėm su tą pačią problemą. žinote, kaip yra. Reikia laikytis visuomet darbo tvarkos tam tikros. Prieš tam tikrą laikotarpį e, pateikti tekstus vertimui, nes yra griežti reikalavimai. Taigi ir mes turime elgtis pavyzdingiau ir laikytis tvarkos. Toliau ponas Gerbrand. kalbėjo apie 24-25 dalis. Čia kalbama apie ankstesnių metų rekomendacijų gyvendinimą. Bet pažiūrėkime ir jau į 2011 metus kurie eina tik po dešimtųjų. Čia lik tik konstatuojame faktą apie susidariusią padėtį dešimtaisiais metais ir galvojame jau apie tai, kaip bus vienuoliktaisiais. Informacijos biuras. Čia reiktų atskirai tikriausiai tą klausimą spręsti, kaip veikia informacijos biurai. Ponas Balčytis dar kartą minėjo trijų būstinių, trijų darbo vietų klausimą. Mes neretai minime tą brangumą kelionių į Strasbūrą, tas susijusias išlaidas, bet nereiktų pamiršti ir to, kad administraciniai reikalai sprendžiami daugiausiai Luksemburgė, administracija ten yra. Ir tokia tiesiog tvarka, bet aišku, kelti klausimą dėl būtinybės tų visų trijų darbo vietų reikia. Uh, tik, tai tikriausiai jau nebėra biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros kontekstas, bet jau net atskiras klausimas. Toliau ponas Onik. Aš diskutavau su generaliniu sekretoriumi Velė ir sakiau jam, kad man nepatinka tai, jog apskaičiuojant kelionės išlaidas ir, ir kompensuojant už jas. Su parlamento nariais nėra tinkamai elgiamasi. Kartais um, randi tiesiog užakintas jau duris um, kabineto ar, ar agentūros ir negali sustvarkyti reikalų tinkamai. Visiškai nepriimtina sistema, bet žiūrėsime, kaip veiks naujosios taisyklės. Uh, Ir, aišku, reiktų dar taip pat daryti ir taip, kaip siūlė ponė Matiju, ar kaip reikalavo ponė Matiju. Neturėtumėm išmokėti grinų pinigų lankytojams. Jeigu pakeistume sistemą, galėtumėm labiau galvoti, pavyzdžiui, tiesiog apie um, tam tikrų išlaidų kompensavimą, kaip kad pietums ir panašiai. Toliau etikos kodeksą taip pat juk turime. Ponas Odi apie jį užsiminė. Ir aš tikrai mielai priimu pastabas dėl pastatų, dėl kitų aspektų, kurie jau bus naujo biudžeto formavimo klausimas. Pone Jelasander. Kalbėjo apie tai, kad yra kai kur lėšos didinamos, bet ar, ar išlaidos didinamos, bet iš tikrųjų taip nėra, yra tiesiog perkeliamas funkcijų vykdymas. Čia kalbu apie saugumui skirtą biudžetą. Tik kyla klausimas, kodėl mm, yra keičiamas tas požiūris dabar, lik jau patys parlamento darbuotojai, darbuotojai turi daugiau atsakomybės prisijimti, o ne jau neformuoti darbuotojai, su kuriais kasdieną matomės. Mokame mažiau iš tikrųjų galbūt į išorę, bet kas svarbu yra tai, kad reikėtų daryti daugiau spaudimo iš tikrųjų tam, kad saugumo reikalavimai ar jų vykdymas būtų tobulinamas. Laikas tikrai brangus, tad nebeišsiplėsiu. Dar kartą padėkosiu tik tai visiems už pastabas ir klausimus. Dar yra laiko teikti pasiūlymus dėl pakeitimų. Ir šešėlėms pranešėjams dar aiškiai noriu pasakyti, jog mūsų bendradarbiavimas, bendras darbas baigsis tik tada, kai jau būsime pabalsavę dėl šio projekto pranešimo. Ačiū, ponė Liberatski. Terminas teikti pakeitimus galutinis yra kovo penktą dieną, vidudienis, o sprendimą savo priimsime kovo 26-27 dienomis. Pone Greslė, ar negalėtumėm perkelti galutinio termino teikti pakeitimus ir pakeisti valandos iš 12 į 6. Nes iki 12 per anksti, iš tikrųjų, tada visą savaitgalį tam turėtumėm paskirsti. Gal iki 6 prateskim laikotarpį. Pasižiūrėsime. Paderinsime tai su tarnybomis ir pranešime nariams, ar bus galima tą padaryti. Nes tikrai darbo labai daug, sako ponia Greslė. Pirmininkas taip, šio pranešimo prioritetas labai didelis, e, jis labai svarbus yra, tad e, pažiūrėsime, ar negalime valandos pakeisti 18. Taigi baigėme dabar nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir pereiname prie audito rūmų nuomonės dėl atitinkamų bendrųjų nuostatų e, ir turime svečių iš Europos audito rūmų, Mišelik, sveikinuosi su Mišeliu Kretin ir su Sabols Fažakas. O pradžioje gal ir išklausykime auditorumų nuomonės pristatymą, paskui steiksime žodį pranešėjui. Kas iš auditorumų norėtų pasisakyti? Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš pradėdamas kalbėti apie audito rūmo ataskaitą, norėčiau pasveikinti jūs tapus šio komiteto pirmininku. Aš pats kažkada buvau jūsų pirmtakas ir aš žinau, kokio, koks sunkus yra šitas darbas ir noriu palinkėti jums kantrybės ir sėkmės. Taigi, jeigu jau kalbame apie pasveikinimus, tai norėčiau pasveikinti ir poną Italę e, dėl to, kad jis tapo naujų audito rūmų nariu, nors jo dabar ir nėra, tačiau noriu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, kad jis tapo audito rūmų nariu, o poniai Greslė noriu pa pažadėti, kad mes jį ne tik draugiškai priimsime, bet ne, netgi pabandysime išpildyti visus jūsų lūkesčius. E, taigi po visų šitų sveikinimų norėčiau pereiti prie anglų kalbos. Taigi pirmininkė, ponios ir ponai, visų pirma, Noriu padėkoti Jums už šią nuostabią progą pristatyti Jums, um, biudžeto kontrolės komiteto gerbimiems nariams, Europos audito rūmų nuomonę dėl uh, Mm, reglamento, pagal kurį nustatomas bendros nuostatos ir norėčiau prieš perėdamas prie detalių, norėčiau pasveikinti jūsų pranešėją poną Vogan, parengus tikrai labai kokybišką pranešimą. Esu labai dėkingas jam už jo atvirumą, už tai, kad buvo labai naudingos konsultacijos tarp jo komandos ir mūsų auditorumų ekspertų. Tos diskusijos išryškino, jog audito rūmų nuomonėje ir komisijos išvadose yra laikomasi bendros linijos ir viskas dera tarpusavėje. Pono Vogan, noras atsižvelgti į konkrečius pasiūlymus, ką auditorumai išsakė savo nuomoje, yra labai sveikintinas. Ponios ir ponai, visų pirma, noriu priminti, kad uh, Mm, reglamento pasiūlymas, pagal kurį nustatomas bendrosios nuostatos, turi atitikti, aišku, tam tikrus politinius reikalavimus ir tai yra tiesiogiai renkamų Europos parlamento narių kompetencijos rytis. Todėl audito rūmai galvoja, kad reikia. Uh, atidžiai išanalizuoti reglamento pasiūlymą, iš anksto nesuformuojant pozicijos reikia atsižv... iš, išanalizuoti, ar visus pasiūlymus atsižvelgta. Audito rūmai galvoja, kad labai svarbu atsižvelgti į visą tai, kas yra siūloma, kokie būtų pranašumai ir trūkumai, kokios būtų darytinos išlaidos, išvados ir rekomendacijos. Todėl labai džiugu, jo komiteto darbinis dokumentas irgi laikosi panašaus požiūrio ir pažvelgia plačiau nei tos specifinės problemos, analiz, analizuoja platesnį vaizdą taip pat ir specifinius klausimus. Aš dabar norėčiau papunkčiu, jei leistumėt aptarti su jumis mūsų išvadas. Aš taip pat žinau, kad jūsų laikas yra labai ribotas, todėl aš negaliu visko apžvelgti labai detaliai. Aš todėl gal tik tai labai trumpai sutelsiu dėmesį į keturis bendruosius klausimus ir tris labai konkrečius valdymo ir kontrolės sutarimus. Visų pirma, Europinė pridėtinė vertė. Teisinės bazės sukūrimas anglaudos išlaidoms sukuria unikalią galimybę e, Europos pridėtinės vertės požiūrį pritaikyti taip pat ir išlaidų atitinkamai srityje, kad būtų galima tą pridėtinę vertę užtikrinti. Audito rūmai siūlo peržiūrėti išlaidų programas, galvojant apie rezultatus. Uh, ir e, siektinus tikslus. Reikia išmokėjimus susijęti su konkrečiu rezultato pasiekimu. Ir taip pat reikia aiškiai sutelkti dėmesį į rezultatus, bet taip pat ir turėti omenyje 2013-2020 metų laikotarpio nuostatas ir žiūrėti į valdymo struktūrą, žiūrėti, kad būtų laikomasi taisyklių e, ir ne tik tai rezultatų būtų siekiama. Reikia galvoti apie plataus spektro veiklą ir reikia sukurti visą kritinę masę, kad es intervencijos es veiksmai turėtų apčiuopiamo rezultato. Eks antė sąlygų įvedimas yra labai svarbus pasikeitimas, kas gali sustiprinti e, es veiksmų intervencinę logiką ir užtikrinti e, CSF finansavimo reikalingą integravimą į kitas es politikos rytis. Tai yra labai svarbi dalis šių fondų. Čia aš kalbėčiau apie mokslo tyrimus ir inovacijas. Ir ypač svarbu užtikrinti veiksmų koordinavimą šioje srityje. Taip pat ką komisija siūlo kaip reguliavimo reikalavimus, kai kurie aspektai didinami vėlesniam etapui, ypač sanglaudos schemos ateities, kai kurie elementai patektų į deleguojimų ir gyvenančių aktų sritį. Audito rūmai pažymi, kad reikia galvoti ir apie kitas reglamento dalis. Ir todėl labai svarbu užtikrinti atitinkamų elementų nuoseklų dėrėjimą, kad visas reglamentas visapusiškai dėrėtų. Reikia pabrėžti, kaip svarbu yra laikytis bendrų nuostatų reglamento nuoseklumą ir dėrėjimo su finansiniu reglamentu reikalavimu. Ir tai, kad yra siūloma nacionalinės, nacionalinės lėšas riboti kad būtų maksimalios ribos nustatytos, aišku, turėtų būti tai siejama su makroekonominėmis sąlygomis ir reikėtų didžiai viską įvertinti, kad nebūtų nepalankaus poveikio sukurta sanglaudos politikos rytie. Ir noriu pasakyti, kad regionės plėtros komiteto posėdyje pirmadienį turėjome puikią progą aptarti šios lausimus detaliai. Tad norėčiau informuoti Jūs, kad labai džiaugiausi. Um, tuo, jog jūsų komiteto, jūsų pranešėjų linija visiškai dera su mūsų išvadomis. Tad aš galiu tik tikėtis, kad po šių diskusijų uh, bus atsižvelgta į mūsų rekomendacijas ir visa tai atsispindės ir galutinėme pranešime. Dabar kalbėčiau apie valdymo ir kontrolės sustarimus ir čia norėčiau tris konkrečius klausimus akcentuoti. Pavyzdžiui, ties visa tvarka, kaip sanglaudos lėšos yra naudomas, yra vis dar labai sudėtinga ir tai yra didžiulė administracinė nauda naudos gavė, našta naudos gavėjams. Gavė, ir jūsų darbinėme dokumente teisingai pasakyta, kad supaprasinimas visų taisyklių ir procedūrų turi būti išmintingas. Tai yra, turi būti vengiama nereikalingos administracinės naštos ir reikia vengti, kad pernelyg sudėtingos taisyklės būtų taikomas, nebent tai būtų būtina siekiant politikos tikslų. Taip pat reikia aiškiai pasakyti, jog siūlomi pakeitimai, kurių tikslas yra užtikrinti e, e, paprastesnė tvarka galutiniams naudos gavėjams, daugeliu atveju sukuria papildomą darbo naštą ES e ir nacionaliniams administratoriams. Todėl pabrėžiame, kad labai svarbu tinkamai pasirenkti ir panaudoti tinkamus išteklius siūlomame reglamente ketinama derinti atitinkamų didelių fondų e, gan svarų panaudojimą. Taigi reikia pakankamų institucinių pajėgumų tam, kad ES fondai būtų leidžiami tinkamai, e, remiant e, tvarę ekonominę raidą. Reikia siekti ilgalaikių ir plačių politikos tikslų, tad įgyveninimo kontrolės sistemos turi būti veiksmingos nuo pat pradžių. Efektyvi priežiūra ir atskaitomybė iš komisijos dėl šių lėšų panaudojimo galėtų padėti valstybėms narėms tinkamai ir sėkmingai panaudoti šias lėšas. Taip pat tokiu būdu sumu, sumažėtų klaidų rizika, reikėtų galbūt netiek daug patikrinimų tuo met. Ir mm, čia reikia pastebėti, kad aišku nėra jokių garantijų, jog finansinės korekcijos mechanizmai tinkamai kompensuos už o, patirtas klaidas ir kad iš tikrųjų, jeigu bus kažkokių tai svarbių problemų, e, kad tai mm, kad tai bus galima išspręsti veiklos programų pabaigoje. Taigi reikia galvoti apie viską mano pat pražį. Ir kaip jūsų darbinėme dokumente teisingai pasakyta, e, tinkama prevencinė kontrolė, ypač per akreditavimo procesą su komisijos indėliu, galėtų padėti išryškinti e, visas problemas, kas sėtina su finansinėmis korekcijomis. Tokiu būdu tokios prevencinės priemonės leistų išvengti nereikalingų išlaidų, kur kurios patiriamos, kuomet reikia pritaikyti vokėjimų nutraukimą, sustabdymą ar finansinės korekcijas. Ponas ir ponai, Manau, kad jūsų darbinis dokumentas, kuris yra puikus ir auditorumų nuomonė, viena kitą paremė. Ir aš labai tikiuosi, kad e, tikrai bus atsižvelgta komiteto pasiūlymos ir darbinėme dokumente į, į mūsų mm, pasiūlymus dėl e, to, koks turėtų būti šis reglamentas 2014-2020 20 metų laikotarpį. Ir dabar aš norėčiau paprašyti, kad nuomonė kartu su, mami, su manim rengusiam kolegai ponui Gretan taip pat būtų suteikta žodis. Dėkoju už auditorumo ataskaitos pristatymą. Dabar suteiksiu žodį jūsų kolegui Mišel Kretan. Prašau. Okay. Ach, jo nėra. Sa man sako, kad dabar nebūtina jam suteikti žodį. Prašau. Okay. <clears throat> Euh, remercie, Dėkoju, pirmininkė. Pridurčiau gal tik tai porą pastabų prie, e, ta, ką, prie to, ką kolega Fazakaš pasakė. Pirmoji pastaba būtų dėl šio punkto. Kaip jūs žinote, fondas, kuris skirtas kaimo plėtrai ir fondas, kuris skirtas žuvininkystei, yra įtraukti į šio reglamento, kurį šiandien svarstote, taikymo sritį. Taigi galima buvo galvoti, kad šių fondų įtraukimas yra skirtas užtikrinti bendro požiūrio taikymą visų penkių fondų srityje. Tai yra trys struktūriniai fondai ir du fondai skirti gamtiniams ištekliams. Tačiau auditorumai konstatavo, kad nežiūrint to, kad būtų taikomos tokios bendros nuostos, vis tik tai yra labai rimtų skirtumų, kai eina kalba apie šių fondų valdymą ir ne visuomet tie skirtumai yra pa, pateisinami. Aš čia paminėčiau porą tokių uh, pavyzdžių, kai eina kalba apie šių fondų valdymo taisyklės. Pirmasis pavyzdys būtų uh, susijęs su uh, sąskaitų. Uh, tvirtinimu, kaip kad uh, paminėjo jūsų pranešėjas pavyzdžiui, Europos socialinio fondo, regionės plėtros fondo ar sanglaudos fondo atveju, šios taisyklės yra skirtingos nei kad taisyklės, kurios yra taikomas kaimo plėtros fondui. Kaimo plėtros fondui šios taisyklės apima sąskaitų patikimumo reikalavimą, čia ką mokėjimo agentūros užtikrina ir taip pat o, pa, e, susijusių operacijų e, teisėtumo ir tvarkingumo reikalavimus. Tuo tarpu trijų struktūrinių fondų atveju čia a, tos taisyklės dėl sąskaitų patikimumo apima tik tai metinį sąskaitų patikimumo reikalavimą, tačiau neapima a, susijusių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo reikalavimo. Mes nesupratome, kodėl yra toks skirtumas nustatytas. Be to labai keista, kad juk teisėtumo ir tvarkingumo reikalavimai dėl struktūrinių fondų yra visiškai sudėti į kitą reglamento skyrių. Antras skirtumas, kodėl e, to, ką mes laikome nepagristų valdymo skirtumų. Pavyzdžiui, struktūrinių fondų atveju, kuomet komisija taiko finansinę korekciją kaip sankcija E, už kažkokias klaidas ar pažeidimus valdantos fondus. E, valstybė narė kurios atveju tokia finansinė korekcija yra taikoma, turi teisę įrodyti, jog e, tokių pažeidimų lygis yra mažesnis nei kad nustatytas komisijos. Ir tuo met ta finansinė korekcija turėtų būti mažesnė. Tačiau tokia galimybė ab, užginčyti komisijos nustatytos finansinės korekcijos sumą neegzistuoja žemės ūkio ir gamtinių išteklių atveju. Ir todėl mums labai sunku suprasti, kodėl egzistuoja tokie, skirting, tokie dideli skirtumai. Antroji mano pastaba. Kalbėčiau apie tai, kad reglamento projektas numato uh, struktūrinių fondų srityje tokią sistemą, kuri jau egzistuoja žemės ūkio fondų srityje. Ta sistema remiasi akredituotų e, nacionalinių institucijų sistema, tos nacionalinės akredituotos institucijos valdytų e, europinių fondų lėšas. Uh, Komisija yra galutinė už viso biudžeto įgyvenimą atsakinga institucija. Taigi komisija finansinio periodo pradžioje turi patvirtinti, kad nacionalinės institucijos, kurias valstybės narės akreditavo e, lėšų valdymui ir gyvenimui, tikrai yra pajėgios vykdyti savo pareigas. Šiuo metu pagal reglamento projektą tokio patvirtinimo reikalauti nenumatyta. Bet jeigu tai būtų padaryta, tuomet komisija galėtų geriau remtis tokių um, valdymo ir kontrolės akredituotų institucijų darbų. Dabar to nėra. Ir paskutinis dalykas dėl struktūrinių fondų valdymo. Reglamento projekte nenumatyta agredituotų akredituoti nacionalinės audito institucijas e, bendrijos išlaidoms audituoti. Mm. Reglamento projekte yra numatyta, kad valstybės narės nus, paskirtų kažkokią audito instituciją, tačiau nebūtų e, vadovaujamasi akreditavimo sistema. Aišku, kad komisija a, turi remtis tokiu, tokių audito institucijų, nacionalinio audito institucijų darbų. Taigi audito rūmai siūlo a, irgi šiuo atveju taikyti patvirtinimo sistemą, kad e, komisija turėtų realią galimybę pasiremti, tvirtai pasiremti tokių nacionalinių audito institucijų darbų. Tai būtų tokios audito rūmų pastabos šio klausimu ir dėkoju pirmininkė už suteiktą galimybę paaiškinti mūsų poziciją šiais klausimais. Merci, Dėkoju, ponė Kretian. Dabar galime pradėti diskusijas. Pirmiausia, žodį suteiksiu pranešėjui, ponui Von. Yeah, uh, you, And... Dėkoju, ponė pirmininkė, ir norėčiau pradėti nuo savo padėkos ponui Fazakaš ir ponui Kreten už jų pasisakymus ir už tai, kad buvo pateikta šita specialioji auditorumo ataskaita. Taip pat norėčiau padėkoti jiems už bendradarbiavimą rengiant mano pranešimą. Ir šiame darbo dokumente jūs matote, kad mes pradėjome kalbėti apie klaidų lygį. Klaidų lygis yra labai svarbus klausimas ir e, kiekvienais metais mes nagrinėjame šį klausimą ir tai yra suprantamas dalykas, nes mes siekiame, kad ES lėšos būtų tinkamai naudojamos. Tačiau iš tiesų reikia pabrėžti, kad klaidos tai nėra sukčiavimas. Mes kalbame apie klaidų lygį, tai yra labai svarbus dalykas, tačiau tas klaidų lygis nerodo, e, ar e, efektyviai veikia sanglaudos ir struktūrinių fondų politika. Bet e, kita vertus, klaidos yra svarbus klausimas ir aš pritariu, kad mes turime imtis prevencinių veiksmų, kad sustabdytume, užkirstume kelią tų klaidų atsiradimui. Ir vienas iš tokių pasiūlytų būdų būtų akreditavimas. Ir čia būtų remiamasi komisijos eksante patvirtinimu e, ir tą paminėjo ką tik ponas Kretan. E, manau, kad mes šį klausimą turėsime dar panagrinėti. Ta akreditacija yra puikiai idėja ir aš ją palaikau. Taip pat norėčiau pasakyti, kad galiausiai atsakomybė už ES fondus tenka komisijai. Taigi mes turime e, kalbėti apie tokias priemonės kaip valstybių narių akreditavimas. E, taip pat mes kasmet šiame komitete kalbame apie e, santyki tarp sanglaudos politikos, struktūrinių fondų ir e, vienas iš sprendimų, kai būtų galima mažinti klaidų lygį, e, panaudojant lėšas iš fondų, yra supaprastinti taisyklės. Ir manau, kad mes turėtume e, paskatinti kažkokius procesus ar priemonės, kurios padėtų supaprastinti e, tas taisyklės. Ir manau, kad komisija galbūt pateiks kažkokių pasiūlymų. Vienas iš jų yra ta vadinama elektroninė sanglauda e-cohesion. Ir e, taip pat kiti pasiūlymai. Pavyzdžiui, fiksuoto dydžio išmokos. E, ir mes turime kalbėti apie galtinius naudos gavėjus, apie valstybės narės ir apie komisijos inter, interesus. Kalbant apie naud, galutinius naudos gali, gavėjus, e, reikia e, pasakyti, kad ta našta, kuri tenka jiems, turėtų būti pasidalinta su valstybėmis narėmis ir, ir komisija ir tą pabrėžia taip pat ir audito rūmai. Ir E, taip pat yra kitas svarbus klausimas - mokėjimų nutraukimas ir sustabdymas. Ir būtent šiame komitete mes dažnai nagrinėjame šį klausimą ir mes dažnai diskutuojame, ar tas mokėjimų nutraukimas turėtų vykti automatiškai ar sistemiškai. E, aš pasisakau už sisteminį būdą, kiti kolegos mano kitaip. E, komisijos manimas yra kad mokėjimų nutraukimas e, truktų nuo 6 iki 9 mėnesių. E, tačiau komiteto nariai turi ir kitokių nuomonių. E, Europos audito rūmai pasisakė prieš makroekonominių sąlygų idėją sanglaudos politikoje. Man atrodo, tai yra didžiulė klaida, nes mes visi pasisakome už tai, man atrodo, būtų neteisinga bausti regionus už tas klaidas, kurias padarė valstybės narės. E, ypač turint omenyje, kad valstybės narės e, kovoja su tam tikromis ekonominėmis problemomis ir tokiu būdu jų situacija dar pa pablogėtų. Taigi, man atrodo, kad komisija turėtų dar kartą pasvarstyti šį pasiūlymą ir pažvelgti taip pat ir audito rūmų pasiūlymus. Toliau kitas, yra, e, kitas svarbus aspektas yra. E, patikimumo deklaracijos. E, tai jas reiktų teikti kiekvien, dėl kiekvienos stambios programos ir turėtų būti nurodytas tam tikras tvarkaraštis, tam tikras laiko E, limitas. Kitas svarbus e, klausimas yra finansinės korekcijos. Mes šį, šį klausimą svarstėme komitete jau ne vieną kartą ir e, mes bandome komisijai pasiūlyti neto sumažinimo sistemą valstybėms narėms. Ir galbūt jūs galėtumėte pasigilinti į tą mūsų pasiūlymą. E, Taigi tokie yra esminiai klausimai, kuriuos norėjau pabrėžti kalbėdamas apie šį dokumentą ir norėčiau dar kartą padėkoti e, visiems už pagalbą. Noriu pabrėžti, kad tai yra darbo dokumentas ir mes e, per ateinančias savaitės, ateinančius mėnesius turėsime daug laiko nagrinėti šį dokumentą. Vyks ne viena diskusija. Mes 14, e, balandžio 14, ne, atsiprašau, balandžio 30 yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas. Dėkoju, ponė Von, e, toliau ponė Greslė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų diskusijos vyksta labai geru laiku. Mes tarsi atšviežiname tą pačią problemą, nes rytoj bus paskutinis etapas dėl 56 straipsnio dėl bendro finansavimo. Taigi norėčiau jau dabar padėkoti kolegai Gajer, nes jis nuolat dalyvauja e, dirbant ties šiuo klausimu, o jo pagalba yra tikrai labai svarbi. E, atsižvelgiant į auditorumo ataskaitą, reikia už ją padėkoti, nes buvo pristatyti labai svarbus dalykai. Jeigu aš pabrėšiu, kur anksčiau diskusijose ir darybose buvo E, didžiausi sunkumai, tai būtent tie klausimai, tai būtų nacionalinių institucijų valstybėse narėse akreditavimas. Dėl šito klausimo vyksta tikra kova su taryba. Ir kol kas mums nepavyko pasiekti susitarimo dėl ne vieno aspekto. Taryba turi labai daug išlygų, e, bet aš tikiuosi, kad dėrybos rytoj pasibaigs. Toliau tas akreditavimo klausimas, kaip, kaip tas akreditavimas turėtų atrodyti, kaip, e, ko, kokį vaidmenį turėtų vaidinti komisija. Čia vėlgi iškyla diskusijos su komisija. Noriu padėkoti auditorumams, kad jie pabrėžia, kad komisijos vaidmuo čia yra labai svarbus ir man atrodo, kad yra labai svarbu apibrėžti komisijos vaidmenį, nes nenorime, kad atsitiktų taip, kad po dviejų, trijų metų reiks daryti labai daug finansinių korekcijų dėl to, kad e, pagrindžiant sistemą, pradedant e, įgyvendinti sistemą būtų padaryta klaidų. Taigi mes turime e, pakeitimus, kuriuos teiksime. E, aš aišku esu už tai, kad komisija pagal savo rizikos vertinimą arba pagal valstybių narių pagydavimą pradėtų veikti e, juk negali būti taip, kad jūs kad komisija tiesiog kaip žiūrovas atsiloštų ir žiūrėtų, kas vyksta, o paskui e, nuspręstų kažkada įsiterpti kaip koks teisėjas ar arbitras. Taigi netokia turėtų būti e, komisijos rolė. E, e, taigi, ponia Von, dėl to mes vėlavome, dėl to, kad taryba labai ilgai e, nesvarstė šito straipsnio, nieko nedarė dėl šito straipsnio. E, E, tarybos pateikti pasiūlymai kol kas e, palieka daug neišspręstų klausimų. Iš to, ką pateikė taryba, kiekvienas gali interpretuoti savaip jų pasiūlymus, o mes negalime taikstyti su tokiais dalykais, nes tokiu būdu pratesime ankstesnės problemas. E, toliau auditorumų ir kai kurias rekomendacijas mes jau už dalies atsižvelgėme, bet šiandien aš dar pasigilinsiu į tą specialiąją ataskaitą. Man atrodo, kad von darbo dokumentas tikrai yra labai svarbus ir aš ir ateityje dalyvausiu diskusijose, e, kad galėčiau išryškinti e, biudžeto komiteto poziciją diskusijose ar darybose dėl horizontalaus dokumento. E, taip pat norėčiau padėkoti auditoriui ponui Kretan uh, e, už tai, kad jis bando suartinti abu reglamentus ir atrodo, kad šitas, uh, komisijos, šito komisijos pasiūlymo įgyvendinti nepavyko dėl to, kad kiekvienas fondas atrodo veikia savo, uh, e, tačiau iš tiesų manau, kad mes turime siekti su paprastinimo ir man yra labai gaila pripažinti, kad mes parlamentas ne, negalime uh, kol kas pateikti kažkokios išsamios sistemos, nes komisija mums nepateikė tinkamo pasiūlymo ir iš tiesų tai yra net ne mūsų užduotis. Taigi man tikrai labai gaila, kad mums nepavyko pasiekti daugiau administracinio supaprastinimo, siekiant kažkaip apjungti tuos fondus. Uh, E, bet tokia yra dabar situacija ir galbūt po 2020 metų, e, kai renksime kitus pranešimus, mums pavyks pasiekti daugiau negu dabar. Man tikrai dėl to labai gaila, nes man atrodo, kad e, valstybės narės tikrai teisėtai skundžiasi dėl pernelik didelės biurokratijos ir mes čia galėjome kažką padaryti. Tačiau svarbiausia yra tai, kad mes, kai tik bus įmanoma, bandysime siekti tų gerų rezultatų. Ir ponė Von, galbūt rytoj po pietų mes jau jums pateiksime dokumentus dėl bendro finansavimo, dėl 56 straipsnio bus aišku, koks yra, um, susigraži, kaip, at, kaip atrodys susigražinimų sistema, o jeigu um, kažkas iš tarybos norėtų uh, E, pasakyti, ar girdėtų mūsų diskusijas, aš noriu dar kartą kreiptis į tarybą, mums reikia rezultatų jau rytoj po pietų, nes mes e, kitaip nepasieksime to savo tikslo taisyklių supaprastinimo. Dėkoju. Ja, dank, äh, Frau... Ačiū, poniai Greslė. Tikrai labai puiku, kad mūsų komitete turime ir biudžeto komiteto pranešėja tuo pat metu, taigi m, mm, tie indai tarsi susisiekia, tarpusavio sąveiką garantuoti ir dabar ponas Odi norėtų pasisakyti, prašom. Ačiū pirmininkė. Man kila klausimas, ar galvojant apie finansinę perspektyvą 7-13 metų laikotarpį, paskui 14-20 metų laikotarpį, Gal reikėtų atlikti bendrą mūsų viso finansinio organizavimo peržiūrą, išsiaiškinti, kiek kas kainuoja. Nes visi tie fondai kažkiek kainuoja. Ir surinkimas, ir paskirstimas, ir kontrolė paskui. Kai matai, kokios sudėtingos yra pastaryto valdymo sistemos, kur ir yra daugiausia klaidų, nors situacija gerėja, Man kyla klausimas, gal reikėtų įvertinti visą sistemą. Jau su biudžeto įvykdymo patvirtinimu mes turime visas tas puikiai, visus tos puikiai parengtus pranešimus, tai gal ir čia mm, galėtų būti pritaikyta tokia mintis, kad ES galėtų visą savo finansinį teisinę sistemą sukurti aiškę. Dabar mes tokios neturi, nes, neturime, nes valstybės narės nori išsaugoti pasidalyto valdymo sistemą. Aišku, čia kažkiek vadovavomės į tą politiką, noriu, kad mano pinigai man grįžtų. Ir tų iniciatyvų stinga čia todėl, bet man atrodo, kad ES įgyja vis didesnę politinę svarbą, tai tokiu būdu, aišku, ir, ir, ir strateginę svarbą, tai reikėtų, kad ir savo visą finansinę svarbą jį įgautų atitinkamai. Ir viskas, kiek mes matome ten, tose sritise, kur tai jau kūriama, veikia gerai. Aš nežinau, kaip būtų galima tai padaryti, ar dabar reikėtų laukti kitos finansinės perspektyvos 2019 metų ir tik tada pradėti kalbėti apie tai. Man atrodo, kad jau dabar reikėtų pasiaiškinti, kiek viskas kainuoja, visi tie valdymo, audito mechanizmai, kurie veikia kiekvienoje valstybėje narėje, ar tai nekainuoja per nelik brangiai toks sudėtingas visas organizacinis darbas. Dank u, eh, collega Audi. Ik eh, neem de vergadering op. Ačiū. Ačiū ponui Odi, aš eh, paėmiau posėdžio vadėlės į savo rankas laikinai iš pirmininko, nes jis turėjo išbėgti kitais reikalais. Aš galvoju, gal galėtumėm išgirsti iš Europos komisijos poziciją, ar būtų kas nors iš Europos komisijos. Prašom, tik prisistatykite. Thank you, Chair. Uh, my... Ačiū pirmininkė, aš esu Niklas Mastin, esu generalinio direktoriaus pavaduotojas atsakingas už regioninę politiką. Dėkuoju už šią galimybę atvykti į komiteto šios dienos posėdį ir pakalbėti taip pat diskusijose dėl auditorumų nuomonės ir komisijos pasiūlymo dėl penkių fondų, galvojant apie kitą laikotarpį. Tikrai visų pirma noriu pasakyti, kad labai vertinu visą audito rūmų atliktą darbą ir jūsų pranešėjo atliktą darbą. Mes galvojame, kad abiejose e, dokumentuose ir auditorumų nuomonėje ir jūsų komiteto darbinėme dokumente yra sakytos labai svarbios ir naudingos pastabos, kurios labai patobulins mūsų darbą. Ypač vertiname auditorumų nuomonę, kuri remia komisijos pasiūlymus iš esmės. Matome, kad e, paremtas mūsų pasiūlymas, kad suteltas dėmesys būtų į koordinavimą, į ex ante kontroliavimą, e, į tai, kad uh, Um, metinės sąskaitų uždarimas būtų taip pat derinamas ir, ir dėl visų kitų klausimų taip pat. Dabar sutelčiau dėmesį į konkrečius klausimus, kuriuos išryškino ponas Fazakas savo pasisakymę. Dėl europinės pridėtinės vertės ir e, dėmesio sutelkimo rezultatus. Mes galvojame, kad iš esmės pakeistas požiūris fonduose ir galvojama labiau ne į tai, kad būtų laikomasi tik reikalavimų um, darbo vykdymo prasme toje pusėje yra labiau galvojama apie rodiklių rezultatų įvertinimo sistemą, sistemą, kuri leistų daryti išvadas, jeigu nesilaikoma reikalavimų siekiant tikslų. Taigi mes galvojame apie tokią sistemą, kuri iš esmės pakeis visą sanglaudos politikos pritaikymo požiūrį, kad būtų dėmesys suteltas į rezultatus. Dabar dėl e, deleguotų ir gyvenančių aktų. Aišku, kad yra mm, siūloma nemažai tokių aktų, nes reikės daugą atlikti detaliai. Ir mes sutinkame su jumis, kad visi šie aktai turės visiškai atitikti e, atitinkamas taisyklės ir mes visa, visus elementus su teisė, kur ne institucija, aišku, dėrybų kontekste išanalizuosime. Svarbu, kad ir su finansų reglamentu e, viskas būtų suderinta. Mes jau tą darbą atlikome, labai glaudžiai dirbome ir su Europos parlamente dėl 56 finansinio reglamento straipsnio vykstančiose diskusijose ypatingai. Dabar dėl makroekonominių sąlygų ir maksimalių ribų nustatymo. Čia viskas būtų siejama su komisijos pasiūlymais dėl daugiametės finansinės programos. Mm, komisija turėjo parengti subalansuotą finansinį pasiūlymą ir mes galvojame, kad tie pasiūlymai dėl maksimalių ribų nustatymo būtent tai ir atspindi. atspindi atspindi tai, ko mes pasimokėme iš praeities, kaip valstybės narės sugebėjo panaudoti skirtas lėšas ir koks turėtų būti tinkamas paramos lygis. Dabar dėl makroekonominių sąlygų susijimo su jomis, tai yra labai jautrus klausimas ir su, su Europos parlamentu. Dėrybose mes jau pristatėme savo logiką, tai yra sistema, kuri ne, kuria nesiekiama bausti kažko, čia yra sistema, kuri pritaikoma tik tuo, būtų pritaikoma tik tuo met, kuomet valstybė narė sistemingai nesilaikytų tarybos, nusta, išsakytų rekomendacijų dėl uh, visų procedūrų, dėl makroekonominio disbalanso ir taip toliau. Aišku, kad e, tai nebūtų kažkokios skubės priemonės, tai būtų priemonės, kurios leistų e, procedūros eigoje sustabdyti mokėjimus, kad būtų galima visas sąlygas įvykdyti, kad valstybės narės galėtų pasitemti. Toliau, kalbant apie valdymą ir kontrolę, čia ponas Fazakas ir ponas Kretan apie tai kalbėjo ir ponas Vono apie tai užsiminė. Akreditavimas yra vienas iš svarbiausių keliamų klausimų. Čia vėlgi siūloma sistema, čia e, sanglaudos politikoje komisijai būtų atitinkamas vaidmo suteiktas, galvojant apie rizikos vertinimą. Mes galvome, kad viskas yra proporcinga. Labai svarbu, kad visos sistemos būtų tinkamos, kad viso to būtų pasirūpinta iš pat pradžių. Dėl audito ir kontrolės viskas yra integruota į komisijos audito darbą ir, aišku, pirmasis dėmesys bus į audito institucijas, tai yra audito požiūris ir čia viskas atitinka tą, ką mes ir dabar darome, labai svarbu, kad audituojančių institucijų nuolatinis patikrinimas būtų atliekamas, nes aišku labai svarbus yra jų patikimumo klausimas. Dabar dėl bendrųjų taisyklių. Mes siekiame nustatyti bendras taisyklės visiems penkiems fondams kai kuriuose srityse tos taisyklės yra bendros visiems fondams ir pačiu detaliausių lygmenių. Ir tai yra labai svarbu, mes galvojame, pavyzdžiui, dėl projektų finansuojamumo taisyklių, jos tokios pačios visiems fondams, taip pat dėl išlaidų kompensavimo tas pats, vienodos taisyklės visiems fondams. Dėl kontrolės ir valdymo taisyklės yra vienodos fondams dažniausiai tuo bendruoju lygmeniu, tačiau jau kai eina kalba apie detalų įgyvendinimą, čia yra tam tikrų skirtumų, aišku, kadangi mechanizmai yra skirtingi, pavyzdžiui, kaimo plėtros srityje yra siejama visą, yra sąsojo su pirmuoju ramščiu, ką reikia išsaugoti. Dėl sąskaitų uždarimo klėringo, tai čia komisija galvoja, kad šis procesas turi būti suderintas su tuo, e, ko yra siekiama, kad sąskaitos būtų patikimos ir taip pat, kad susijusios operacijos būtų tvarkingos ir teisėtos. Čia tas reikalavimas yra bendras visose, visoms rytims. Finansinių korekcijų procesai taip pat yra, aišku, tam tikrų e, skirtumų, kuomet jau eina kalba apie pačias detalės procedūras, bet labai svarbu, kad būtų visos galimybės valstybėms narėms užsitikrinti, jog e, finansinių korekcijų lygis atitiktų nustatytą klaidų lygį. Dėl supaprastinimo. Kam tai yra skirta? Supaprastinimas tai komisijos požiūris kuris e, visų pirma yra skirtas naudos gavėjams. Komisija nuo pat pradžių, kai galvojo apie šį pasiūlymą, galvojo, kaip supaprastinti visą tą sistemą naudos gavėjams, bet taip pat, kad mes siekiame, kad sumažėtų našta ir valstybėms narėms. Mes čia aš sureaguočiau tai, ką pasakė ponas Odį, e, mes atlikome administracinių išlaidų sėtinų su struktūrinių fondų įgyvenimu tyrimą, uh, ir e, rezultatus greitai turėsime ir mielai pasidalysime to tyrimo rezultatai su jūsų komitetu. Manau, kad yra padaryti labai svarbus žingsniai prieki su paprastinimo prasme, pavyzdžiui, elektroninė sanglauda, bendros finansuojamumo taisyklės, tačiau mes aišku esame pasirengę dirbti ir toliau su teisėkūrinėmis institucijomis, kad būtų galima dar labiau prieki pasistumėti ir šioje srityje. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį audito rūmams sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Ar dar Ingeborga kažką norėjo pasakyti? Taip, dar dėl kai ko norėčiau pasisakyti, sureaguodama į Martino pasisakymą. Tų deklaracijų ir informacijos, kurios reikalaujame, e, turime reikalauti taip, kad jos būtų tarpusavį suderintos. Kaip atrodo apskritai patikinimo pareiškimas, pavyzdžiui, tai turėtų būti aiškiai suformuluota ir tai, apie tai turbūt įkalbama įgyvendinimo nuostatose. Nes kitaip, kaip mes galime tų pareiškimų reikalauti iš valstybių narių. Visi duomenys turi turėti kokią nors prasme, viskas, kas daroma, turi turėti kažkokį tikslą. O dabartinėme projekte aš to nematau. Ačiū. Goed, ik zie dat de rapporteur aandachtig luistert. Kągi, matau, kad pranešės visko klauso labai atidžiai, tai Gal audito rūmai pirma, ponas Kretam, ponas Fazakas, o tada jau pranešėjai vėl žodis. Heer Fazakas, nu lid van de Rekenkamer. U hebt het woord. Ponas Fazakas, dabar audito rūmų narys, o buvo šio komiteto narys. This. Ačiū pirmininką, kad priminėte mano ankstesnės pareigas ir aš todėl noriu paklausti, o kiek laiko mums skirsite sureaguoti į tuos klausimus. Aš norėčiau sureaguoti į visus klausimus, aš žinau, kad visuomet laikas jūs labai spaudžia, tai pasistengsiu labai trumpai kalbėti. Visų pirma, dėkoju už pozityvės pastabas dėl mūsų nuomonės. Iš pat pradžio aš sakiau, kad šis klausimas yra labai svarbus. Jis ne tik platus, bet ir labai svarbus klausimas, kuris gali nulemti ES ateitį nes eina kalba apie finansavimą ir tinkamą finansavimo sistemą 2000, nuo 2014 metų. Ir aš noriu pabrėžti, kad jūs esate politikai, sprendimų prieimėjai mes kaip audito rūmai stengiamės jums tarnauti, pateikti visą informaciją ir e, mūsų um, išvadas, kur yra racionum pagrindu. Ir m, mm, jūs juk esate galtinė institucija, kuri priima teisės aktus ir aš manau, kad turėsite, rasite galimybę atsižvelgti į mūsų rekomendacijas. Toliau aš stengiuosi todėl nesakyti, kaip, kad pavyzdžiui, jūsų pranešėjas pasakė, kad um, makroekonominės sąlygos įėjimas su jomis yra didelė klaida. Mes, kaip audito rūmai, galime tik tai pasakyti, kad na, tai nėra tinkama taisomoji priemonė, kad jeigu valstybė narė susiduria su ekonominėmis problemomis, tai reikia jo, iš jos atimti dar ir socialinio fondo ir kitų struktūrinių fondų, pavyzdžiui, paramą. Reikia pabrėžti tai, kad kad nereikėtų dviejų kontrolės, du kontrolės lygius čia supinti į vieną, taip pat ir ta, tas mokėjimus sustabdymus, pavyzdžiui, čia dar suplakti, kaip ponė Greslė, kad pavyzdžiui kalbėjo, kad jeigu naudos gavėjas kažką blogai padaro, tai tada a, naudos gavėjas, aišku, kaltas dėl to ir galima stabdyti tuos mokėjimus. Tačiau jeigu yra kažkokios tai a, teisinės, ekonominės problemos, kurios yra regioninio ar šalies lygmens tai nenaudos gavėjas dėl to kaltas. Aš todėl noriu pabrėžti, kad, e, aišku, tokio yra, tokia būtų mūsų išvada ir aš taip suprantu, kad e, Europos parlamentas pritarė tam. Dabar dėl fondų e, taisyklių koordinavimo mes irgi to norėjome. Kaip ir ponė Greslė pasakė, mes norėjome kad e, visiems fondam būtų vienodos taisyklės, tačiau reglamente išlieka didelių skirtumų. Mes suprantame komisijos poziciją, e, bet mes norime palinkėti parlamentui, kad e, dar iki 2020 metų būtų rastas sprendimas, kaip ponia Greslė sakė, kad tie fondai, kurie yra tokie panašus, kad ir jiems taikomos taisyklės būtų suvienodintos ir tikrai tai būtų svarbu ir naudos kavėjams. Ir galiausiai, mes labai džiaugiamės tuo, kas buvo pasakyta, taip pat ir, ką Niklas Martin Stevens pasakė, kai jis aiškino, kiek svarbu jiem yra laikytis e, audito rūmo ir parlamento rekomendacijų. Mes ne tik čia susitinkame, e, mes dirbome ir parengiamojoje stadijoje dėrybose ir iš tikrųjų e, mums labai svarbu yra tas darbas, nes jūs priimate teisės aktus ir mes norime jums palinkėti, kad tie teisės aktai būtų patys geriausi, o kad mes galėtumėm jums taip patarnauti pačiu geriausiu būdu. Ačiū ponui Pasakašui, dabar pranešėjas gali tarti savo baigiamą žodį ir tiesa reikia turėti galvoje, kad iki 44 punkto dar turime išnagrinėti darbo tvarkės klausimus iki pusės pirmos, taigi kalbėkite trumpai visi. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai trumpai. Dėl e, ponios Greslė minčių, e, dėl akreditavimo tikrai sutinku, dėl pono D apie supaprastymą irgi. Ir toliau buvo kalbama apie pasidalijimą į valdymą, tai aš su nekantrumu laukiu diskusijų dar dėl to ateityje, nes ponia Greslė minėjo, e, kad jos bus dar vykdomos ateityje kitą mėnesį greičiausiai. Dėl komisijos pasisakymo ir viršutinių ribų nustatymo. Pati mintis ta buvo numatyta taip ir rodiklis yra 2,5 procento e, BVP, bet Tai neturėtų kelti problemų didesnėms valstybėms narėms, pavyzdžiui, Junktiniai karalystė, iš kurios aš esu kilęs, bet aišku, jeigu galvosime apie mažasias valstybės narės, tai jau gali būti didžiulė problema ir jos gali labai smarkiai nukentėti dėl tokių viršutinių ribų numatymo. Taigi turime labai būti budrus dėl tokių pasiūlymų ir, ir, ir ieškoti tinkamo balanso. Toliau makroekonominės sąlygos. Čia, man atrodo, ir sutikti ir nesutikti galima. Komisija vienaip į tai žvelgia, parlamentas kitaip. Ir reikia tiesiog paieškoti kažkokio išmintingo sprendimo tikriausiai. Jau anksčiau savo pasisakymę sakiau, kad iš principo remiu akreditavimo um, aspektus, tik reikia ieškoti tos tinkamos pusiausviros. Ir galiu apibendrintai pasakyti, kad diskusija tikrai buvo puikia ir pažangos yra padaryta derinant um, įvairių fondų um, lėšų panaudojimą ir visos ES institucijos be abejo turi tarti savo žodį ir bandyti spręsti problemas, o per kitą posėdį, aš manau, galėsime jau detaliau pakalbėti apie viską. Ačiū už visą laiką, kurį jau skyrėte šiam klausimui ir dabar baigėme nagrinėti jį, bent jau šiandien. Dabar pereinam prie punktų nuo 13 iki 40, iki 44. Apie viską bus kalbama kartu ir siūlyčiau dirbti štai taip, ponė pranešėja. E, Monika Luisa Makova pirmiausia pasisakys, pristatys savo poziciją, toliau auditorumų e, atstovams žodis ir tada jau parlamento narių diskusiją. Dar tiesa ir agentūrų atstovų turime viešinčių pas mus, taigi ir jiems bus teikiama žodis. Turime visam tam valandą laiko, tad turime dirbti drausmingai. Dabar ponė Makovė, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai keletas pastabų dėl agentūrų Pranešime pastebėta, kad pastebima, kad agentūrų skaičius padidėjo. Dabar turime 27 agentūras palyginti su 3 2000 metais ir 24 2010. Taigi turime galvoti ir apie kriterijus, kuriuos taikant yra steigiamos naujos agentūros ir jau nuo pat pradžių tarp institucinėje darbo grupėje aš tą sakiau, nes e, toji darbo grupė privalo vertinti kriterijus, e, kuriais remiantis teigiamos e, agentūros ir aš tikiuosi labai greitų rezultatų. Taigi daugiau yra agentūrų, tai reiškia daugiau ir pinigų joms skiriama. Ir biudžetas e, didėja. 2010 metais 24 agentūrų biudžetas sudarė daugiau negu pusantro milijardo eurų. Ir 2010 metais ES indėlis į agentūrų veiklą buvo 600 milijonų maždaug eurų. Taigi, ką mes matome? Daugiau agentūrų ir didesnis jų biudžetas, aišku. Jeigu didinamas biudžetas, turime į tai žvelgti atsakingai ir galvodami apie krizę ir valstybių narių priimamas taupimo priemonės. ES veikla ir, jų agentūrų, ir jos agentūrų veikla neturėtų būti orientuota kaip nors kitaip. Reikėtų dabar jau galvoti apie tai, kad e, nebesteigtume naujų agentūrų, nebedidintumėm e, biudžeto, galbūt netgi mažintumėm jį remdamiesi vertinimais, realaus agentūrų steigimo poreikio vertinimais. Ypač reiktų turėti galvoje čia ir mokslinių tyrimų srityje veikiančias agentūras. Raginčiau komisiją pateikti mums galbūt ir prioritetų, paraš, prioritetų sąrašą dėl šios srities, pavyzdžiui, agentūrų veiklos. Taip pat manau, kad reikėtų mažinti veiklos išlaidas, einamasias išlaidas, nes duomenys turi būti pateikimi tokie, kad um, kiekvienas euras uh, būtų veiksmingai išleidžiamas, toliau perkelimas lėšų. Nemaža dalis perkelimų buvo atlikta ir kelios agentūros agentūros 2010 metais e, tą taisyklę naudojosi. Keli pavyzdžiai. Europos e, cheminių medžiagų agentūra, e, jūrų saugos agentūra, policijos koledžas. Neminėsiu visų ir nekartosiu to paties, kas pasakyta pranešime. Aš tikrai apgalėstauju dėl to, kad audito rūmai savo ataskaitoje nekalba apie e, asignavimų perkelimą, kurį taikė šios agentūros. E, Toliau e, viešieji pirkimai ir su tuo susijusios taisyklės. E, tai atkreipiamas dėmesys interesų konfliktas. Man atrodo, visiems e, mums tai yra labai svarbus klausimas ir toliau su tą problema susidurime agentūrose. Yra dar agentūrų, kurios ir bendradarbiauja, aišku, su pramonė. 2010 metais ne viena agentūra buvo kritikuoja, kritikuota dėl interesų konfliktų. Taip pat konstatavau, kad 16 pareigūnų nuostatų, pareigūnų darbo nuostatų straipsnis nėra tinkamai gyvendinamas neretai. Ir tas pasakytina apie maisto saugos agentūrą, apie EHA agentūrą, aplinkos saugos agentūrą, pavyzdžiui. Toliau vidaus audito klausimai. Noriu padėkoti už gerą bendradarbiavimą. Vidaus audito tarnyba komisijos pačios padeda agentūroms, jeigu aptinkama kokiu nors netikslumu, tuomet yra susisiekiama su agentūra ir prašoma pataisyti klaidas veiklos. Uh, ir vidaus veiklos audito tos ataskaitos nėra viešos. Toliau tai, kaip rekomendacijos vidaus audito tarnybos teikiamas yra gyveninamos, yra irgi problema. Nes tik agentūrų direktoriams ar valdyboms nusprendus atsižvelgti į rekomendacijas, tai yra daroma ir nėra jokio privalomo pobūdžio. Aišku, audito rūmų rekomendacijų reikia laikytis, bet aš manau, kad ir e, vidaus audito rekomendacijų turbūt įpaisoma. Toliau valdymo klausimai. Pastebėjau, kad e, valdybos agentūrų sudėtis gana nemaža dažnai yra ir tai gali lemti neveiksmingą sprendimų prieimimų procedūrą. Valdybose dirbantis asmenys ne visada tikriausiai dirba veiksmingai, jeigu jų yra tiek daug. Ir tai aišku ir sąnaudų ar išlaidų prasme nėra veiksmingas metodas. Dar turint galvoje auditorumų kritiką mano pranešimo ir mano kritikai noriu pasisakyti dėl to. Um, mes audito rūmų ataskaitą be abejo remiamės, bet tai nėra vienintelis šaltinis informacijos. Ir aš, pažiūrėjau, pasitelkiau daug kitų informacijos šaltinių, negu kad tik audito rūmų nuomonė ar ataskaita. Uh, Tai yra darbo programa, metinė veiklos ataskaita agentūrų, ES biudžetas 2010 metais būtent komisijos skirs, nes e, internetu naudojausi įvairiais informacijos šaltiniais. Ir šiais metais, beje, audito rūmų ataskaita nebuvo tokia išsami, man trūko informacijos. 2000 2010 metais tik 38 komentarai buvo pateikti dėl 24 agentūrų, o 2009 metais 69 komentarai dėl 22 agentūrų. Taigi daugiau agentūrų turime, o komentarų jau žymiai mažiau, be ne per pusius mažėjo. Ir audito rūmų nuomonėse dažniausiai būdavo bendro pobūdžio labiau informacija teikiama, o ne konkretus duomenis Ir čia norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kadangi audito rūmai yra išorės auditą atliekanti institucija, tai nepakanka tik pasakyti ataskaitoje, viskas yra gerai, patikrinome, e, tai tiek. Iš tikrųjų reikėtų teikti konkretesnę informaciją, ypač e, biudžeto įvykdymo patvirt, už biudžeto vykdymo patvirtinimą atsakingai institucijai. Kalbant apie 2011 metus e, ir darbo veiklos programą, numatyta, kad autorumai pateiks e, specialią ataskaitą dėl 2011 metais taikytos rodiklių palyginamųjų sistemos ir mes raginame kelis kartus pateikti tą ataskaitą. O prieš porą savaičių tik tai e, gavome viso labo raštą siūstą Europos parlamento pirmininkui ir tam rašte buvo pasakyta, jog e, nesintėme palyginamų rodiklių e, analizės ar ataskaitos e, ir tai nėra apskritai viešas dokumentas. Man labai apmaudu dėl to, kad nebuvo atlikta ta analizė 2011 metais, kaip planuota, patiktas tik raštas su pora skaičių ir dar be to pasakyta, kad negalime iš tikrųjų naudotis tą informaciją. Toliau individualios specialiosios ataskaitos dėl agentūrų. Tikriausiai um, matote, kad ne viskas atsispindi. E, dar mano pranešimuose, nes aš dar noriu sulaukti visos informacijos ir sustikau su daugelio agentūrų atstovais ar vykau į jas, vykau į Europos vaistų agentūrą, taip pat maisto saugos agentūrą, sustikau Bruselėje su e, Europos aviacijos saugos agentūros vykdomųjų direktoriumi, rytoj susitiksiu su aplinkos saugos agentūros direktoriumi. Manau, kad labai gerai yra pasikalbėti akis į akis su direktoriais agentūrų ir turiu pasakyti, kad telefonu su kai kuriais taip pat e, kalbėjausi ir Jie turėjo progą išsakyti savo komentarus dėl pranešimų projektų. Ačiū visoms agentūrams, kurios e, pasirengusios buvo bendradarbiauti geranoriškai. Ir dabar jau gal ir baigsiu kalbėti apie agentūras. Išklausysiu Ar norite, kad tęsčiau apie bendras įmonės? E, jeigu norite, galite tą daryti, galima iš karto viską aptarti. Gal bus ir paprasčiau iš tikrųjų. Gerai? So the next is the, uh, uh... Taigi, kita tema yra 2010 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas, kalbant apie bendrasias įmonės. Ir mes e, turime tvirtinti bendrųjų įmonių biudžeto įvykdymą. Mes kalbame apie septynias bendrasias įmonės, kurios e, egzistuoja Europos Sąjungoje, jos buvo įkurtos komisijos e, tam, kad būtų atlikami, atliekami moksliniai tyrimai įvairiose sritise. E, šeši, šešios iš septynių įmonių atlieka mokslinius tyrimus, o viena iš jų atsakinga už e, Um, aviacijos uh, eismą. Ji priklauso MUF generaliniam direktoratui. Biudžetas šių įmonių yra e, labai aukštas, labai didelis ir dauguma iš tų bendrų įmonių e, veikia 10 metų, yra įkurtos 10 metų ir joms yra skir, skiriama apie 11 milijardų eurų. 2010 metais ES įnašas į e, šių įmonių biudžetą buvo 500 milijonų eurų ir tai yra tik tai per vienus metus. E, partnerystės tarp privačių institucijų ir viešų, viešojo sektoriaus taip pat yra labai svarbus, taigi tos įmonės gauna lėšų taip pat iš privataus sektoriaus. Taip pat atsižvelgiant į informacijos šaltinius, aš galėčiau pasakyti, kad aš taip pat informaciją ėmiau iš auditorumo ataskaitos ir galiu pasakyti, kad ta ataskaita tikrai suteikia labai daug informacijos, taigi manau, kad ta ataskaita yra labai išsami ir labai gera. Taip pat ir informacijos ieškojau iš e, e, bendrųjų įmonių vidaus e, ataskaitų, jų veiklos ataskaitų. Jos taip pat yra informatyvios. E, sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo bus e, pateikiamas per pakeitimus ir per e, pranešimų projektus. Kalbant apie bendrasias įmonės, reikia sakyti, kad tai yra horizontalioji bendro pranešimo dalis. Ir manau, kad kitais metais bus parengtas horizontalus pranešimas dėl bendrųjų įmonių taip pat e, e, tame, toje horizontalioje savo pranešimo dalyje aš kalbu apie tuos trūkumus, kuriuos radau bendrų įmonių veikloje ir e, yra pernelik dideli. Pernelik dideli per, perkelimai, pernelik dideli e, mokesčio asignavimai, taip pat kai kada pažeidžiamos viešojo pirkimo taisyklės, taip pat e, labai vėlai išmokamos valstybių narių, išmokami valstybių narių įnašai, tai čia kaltos valstybės narės dėl to. E, taigi vėl reikia kalbėti apie interesų konfliktą. E, iš tiesų, tos bendrosios įmonės privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės ir aišku, čia labai aiškiai susikerta tie privatus ir viešieji interesai ir todėl mes turėtume labai įdėmiai nagrinėti visus interesų konfliktų atvejus. Taigi tikiu, kad e, čia padės tiesus ir atviras dialogas su tomis bendromis įmonėmis. E, mes e, kai ką kritikuojame, bet dabar tiesiog norėčiau išklausyti auditorumų ir kitų institucijų atstovų, o baigdama norėčiau pasakyti, e, dauguma kolegų man sakė, kad mano pranešimas yra pernelyg kritiškas, aš pati manau, kad tik kritika padeda mums judėti į priekį. E, Laukiu jūsų pakeitimo, paskui mes balsuosime. Dėkoju, ponė Makovei, sako pirmininkas. Dabar e, su didžiuliu džiaugsmu suteiksiu žodį audito rūmų atstovui. Norėčiau pasakyti, kad e, šio pono darbas audito rūmose baigėsi, šiandien yra jo paskutinė darbo diena, e, aš kalbu apie pono šį ir jis nepaisant to, kad tai yra paskutinė jo darbo diena, dar sutiko atvykti į mūsų posėdį ir tikrai norime padėkoti jam už, bendradar... už visą jo bendradarbiavimą su mumis ir kai kada už tokias kritinės pastabas. Prašau, ponio šį. Uh, much, Stas, like... Ačiū, ponai Stas. Noriu padėkoti poniai Makovei už puikų bendradarbiavimą per tą laiką, kai dirbome uh, viena vertus uh, dėl agentūrų ir, ir rengiant pranešimą. Iš tikrųjų, kalbame apie 29 pranešimus, mm, kuriuos auditorumai praneš, parengė Anais metais jie yra viešai prieinami, taip pat ir oficialiajame leidinėje paskelbti. Labai džiaugiuosi, kad e, prieš, kad ponas Tas paminėjo ir prieš dvi savaitės parlamentui pateiktą standartų pranešimą, ataskaitą. Aš manau, kad čia yra pateikta papildoma informacija, kuri galėtų būti naudinga parlamento. Aš mėl atsakysiu parlamentarų klausimus. Dėl to mes visuomet stengiamės pateikti papildomos informacijos apie Europos agentūras. Jeigu, pavyzdžiui, pažvelgtumėt į metinės ataskaitas apie agentūras ir papildomą informaciją, esu tikras, kad pamatytumėt, kad šiais metais paskelbėme dar daugiau informacijos nei praeitais metais apie agentūras. Aš e, dirbu jau dviejus metus dėl agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir manau, kad tas faktas yra reikšmingas. Toliau kalbant, be tų ataskaitų, kurias parengėme, dar buvo ir, ir daug bendravimo tarp auditorumų ir biudžeto kontrolės komiteto um, rengiantis agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Ir lapkričio 15 dieną, uh, lapkričio 21, gruodžio 21 ir Ir vasario 16 buvo atitinkami raštai ir mes galime pasidžiaugti, kad e, agentūrų darbas pagerėjo. Ypač paminėčiau Europos policijos koledžą. Daug metų tai e, tarp agentūrų buvo problemiškasis vaikas ir e, aš Padėkočiau poniai Matijo už tai, kad ji labai kritiškai kalbėjo apie šį koledžą ir aš pernai irgi labai kritiškai pasisakiau apie šios agentūros 2009 metų darbą. Tačiau po tos kritikos, manau, šiais metais galime um, pasidžiaugti reikšmingų pagerėjimų. Ir dėl Europos policijos koledžo mūsų nuomonė nėra jokių uh, specialių išvadų. Dabar tikrai tai nebėra rizikinga agentūra, kaip kad prieš dviejus, trejus ar, ar, ar daugelį kitų metų, kuomet mes kritikavome šią agentūrą ir savo ataskaitose įrašydavom papildomas e, išvadas. Toliau, vaistų agentūrą. Šiais metais irgi galime pasidžiaugti, kad nebematome, pro, nebematome problemų viešųjų pirkimų srityje. Taigi aš noriu pabrėžti, kad ši agentūra yra daug nuveikusi, e, tobulindama viešųjų pirkimų procedūras ir palygint su praeitais metais situacija labai pagerėjo. Bendrai vertinant agentūrų darbą, matome ger, didelį patobulėjimą. Aišku, bendrai problemos vis kartojasi. Mm, tos pačios viešųjų pirkimų ar įdarbinimo problemos problemos vis kartojasi. Tad atėjo laikas agentūroms tas problemas ištaisyti. Aš manau, kad tos agentūros ir labai stengiasi kartu su parlamentu, reaguodamos į parlamento ir auditorumų kritiką, stengiasi spręsti tas problemas, kurios nuolat pasikartoja, stengiasi sureaguoti į tuos komentarus, kurie išsakomi metai iš metų. Manau, kad tai yra gerai, nes būtent e, pirmininkė žmonės to ir tikisi, kad išspręsime problemas, ištaisysime problemas. Audito rūmų yra labai iškus darbas pasakyti, ką jis mato, be baimės, be kažkokių palankumų ieškojimo. Ir būtent tą mes ir darome profesionaliai pagal e, tarptautinius audito standartus, pagal mums, pagal sutartis tenkačią atsakomybę. Mes parengėme ir paskelbėme ataskaitą dėl standartų nustatymo išlaidų sričiai. Pone Makovai sako galbūt, kad tai a, pakankamai toks privatus dokumentas, tačiau pakankamai plačiai žiniasklaidoje kalbama apie tai. Ir aš noriu būtent pirmininkė kalbėti apie tą sažiningumo elementą. Manau, kad iš šios ataskaitos dėl e, standartų nustatymo, e, kad matome, kad 22 mm, agentūros negalėjo tinkamai atsiskaityti už. Um, Atsiprašau, 11 iš 22 agentūrų negalėjo tinkamai atsiskaityti už savo išlaidas. Uh, Ir aš noriu pasinaudoti šią progą ir pasakyti, kad agentūrų ataskaitos atspindi jų visų finansų patikimumą. Ir mūsų išvados yra aiškiai pasakyta, kad iš 2010 metais iš tų 22 agentūrų pusė pateikė patikimas ataskaitas, kuriuose nėra rimtų klaidų. Aš pykstu, kuomet nesažiningi dalykai yra sakomi agentūras, tačiau dabar turiu pasakyti, kad šie auditoriai, kurie kalba per šį mikrofoną, tikrai nesakys nieko to, kas būtų, um, kas netitiktų to, kas yra pasakyta mūsų taip pat ir standartų nustatymo ataskaitoje. Aš um, tikrai nenorėčiau, kad apie agentūras būtų skleidžiama neteisinga informacija. Pirmininkė. norėčiau nepraleisti šios progos ir išsakyti kai kurias pastabas apie tai, ką ponė Mokovei e, išsakė savo pasisakymę ir kas yra jos pranešime pasakyta dėl agentūrų, ypač kas pasakyta dėl audito rūmų e, ataskaitų. Tikrai vyko daug bendravimo tarp parlamento ir audito rūmų, daug susirašymų buvo. Labai džiaugiamės, kad praeitą savaitę, vasario 22 dieną, mes gavome pirmininko raštą, kur yra pasakyta, kad pranešimo projektas, kokį matome dabar, galbūt nebūtinai atspindi viso komiteto nuomonę ir mes džiaugiamės, kad pirmininkas pasakė, kad audito rūmai visuomet laikėsi savo įsipareigojimų, visuomet vykdė savo pareigas, laikydamėsi tinkamų e, profesinių standartų. Džiaugiamės, kad e, komitetas nori stiprinti būtiną bendradarbiavimą su audito rūmais ir aš norėčiau uh, paantrinti, aš norėčiau pasakyti lygiai tą patį, kad um, per tuos porą metų, kiek aš dirbu šiame poste, bendradarbiavimas visuomet buvo puikus, visais klausimais um, tikrai dirbome visi iš vien, parlamentas ir auditorumai ir dirbame uh, Europos žmonių labui. Noriu padėkoti pirmininkė Jums ir visiems Jūsų kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Or, uh, u zeer direct taalgebruik ook. Dėkoju už tokį tiesų kreipimas į mus. Nori pasakyti trys kolegos, ponė Matijo, ponė Hercog ir ponas Gebrandi. Ponas Gebrandi išėjo duoti televizijos interviu, interviu bet jisai grįš iki savo pasakymo. Pone Hercog yra šešėlinė pranešėja, ar ne? Tai gerai, tai tuomet pirmiausia suteiksiu žodį poniai Hercog. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, kadangi man, man nėra taip svarbu, kad aš kalbėsiu, kol, kol nėra tokio laiko limito. Iš tiesų, man buvo labai svarbu išgirsti ponios Matijo nuomonę. Žinau, E, Kaip prisimenu, kad prieš kelis metus aš buvau pranešėję dėl agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimo ir e, dabar matau e, skirtumus, kurie atsirado per tuos kelis metus ir matome, kad atsirado ir pridėtinės vertės agentūrų darbe. Na, o pradėsiu savo pasisakymą pasveikindama pranešėją. Man atrodo, kad ši kad, kad žmogus rengęs pranešimą bent kartą apie agentūras žino, koks tai yra sunkus darbas, dėl to, kad čia reikia ap, ap, apimti visą ES teritoriją e, ir tai tikrai reiškia labai daug darbo, e, daug netgi pasiaukojimo iš pranešėjo e, dirbantė šio pranešimu ir aš matau, kad ponė Makovei čia puikiai padirbėjo prie šio dokumento ir Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, galbūt e, mums reiktų daugiau laiko skirti kitais metais e, šešėlinių pranešėjų darbui, kad jie galėtų geriau pasirenkti savo darbui, nes iš tiesų, jeigu šešėliniai pranešėjai nori patikti tokią pat gerą nuomonę kaip ir pranešėjai, jiems reikia daug, turėti daugiau laiko. Uh, Taigi tikiuosi, kad ateityje mes rasime būdą, kaip išspręsti šią problemą. Nors didėja agentūrų skaičius, e, jos yra labai matomos, jų veikla yra labai matoma e, ES piliečiams ir joms yra skiriama apie 27 procentus ES biudžeto. E, Taigi tai yra mažiausios ES institucijos, kurios daro didžiausią poveikį mūsų piliečiams ir mūsų politikoms. Ir aš čia norėčiau e, paminėti bendrasias įmonės, nes bendrosios įmonės, kurios dirba mokslinių tyrimų e, srityje, o aš pati esu įtrė e komiteto narė, taigi galiu pasakyti tikrai nuoširdžiai, e, kad būtent tos, e, mo, tos bendrosios įmonės tikrai pagerina ES politikos situaciją per savo mokslinius tyrimus, jos teikia tyrimus dėl tam tikrų atskirų sektorių, svarbių temų, apie tai mes dabar nekalbėsime, be komiteto darbas ir galiu pasakyti, kad tikrai mūsų komitetui tos bendrosios įmonės labai padeda savo darbu ir tai yra labai svarbu e, pabrėžti ir svarbu žinoti. Tačiau šiandien e, mes kalbame apie mažiau nei pusę ES biudžeto, kuris yra išleidžiamas toms agentūroms ir bendroms įmonėms, o turime, turi, reikia turėti omenyje, kad jos tikrai atlieka labai didelį darbą. Palyginus su ankstesniais metais, kai aš buvau pranešėja, aš e, manau tai panašiai kaip ir ponas Ošy, kad e, page, pagerėjo agentūrų atskaitomybės rezultatai. Man atrodo, kad tai įtakojo tikrai labai daug darbų, darbo, kuris buvo nuveiktas. Ir matau, kad tikrai pasiekėme kai kuriuose agentūrose tokį lygį, kurį galima toleruoti. Tačiau kita vertus, agentūros, kurios puikiai pasirodė, jos E, savo žinias tarsi perdavė ar turi perduoti kitoms agentūroms, kurios e, e, kūriamos vėliau, kad ta, ta vaikiška lyga nesikartotų, nebūtų užkrečiama ar, ar kad nebebūtų tų probleminių vaikų. Aš pati e, lapkričio 18 dieną parašiau e, audito rūmams laišką ir, ir paprašiau jų, kad jie kalbėtų ne tik apie trūkumus agentūrų veikloje, bet ir apie teigiamus rezultatus, nes e, mes galime tokiu būdu kurti pasitikėjimą. Taigi, e, prezidentas Kaldera man e, atsakė vasario 21 dieną ir tas jo raštas atsiprašau, gruodžio 21 e, dieną ir man tai yra e, tikrai svarbus raštas. Labai gaila, kad e, kai kurios problemos kartojasi keletą metų iš eilės ir nepaisant biudžeto kontrolės komiteto veiklos, nepaisant ponios Matijo veiklos, pono Fielner veiklos, kurie buvo ankstesni pranešėjai ir e, nepaisant to, E, darbo, kuriuo aš labai didžiuojasi, e, naujas, e, naujas polici, policijos koledžo direktorius yra vengras ir, ir, ir to koledžo veikla labai pagerėjo. Taigi mes matome, kad vyksta teigiamų pokyčių. Taip pat norėčiau palikėti, pa, pa, paminėti keletą dalykų susijusių su SEPA ir Europol. Uh, nebuvo kalbama apie Cepolo ir e, Epolo, Europolo galimą susijungimą, bet iš tiesų tai gal, galbūt padėtų pagerinti šių agentūrų veiklą. buvo nuveikta daug gerų dalykų pastaraisiais metais ir jie atsispindi ponios Makovei pranešime. Ji pristatė savo kritinės pastabas ir aš norėčiau pakomentuoti tas kritinės pastabas ir norėčiau pasakyti, kad mes ieškosime kompromiso, kaip būtų galima e, geriau, e, kaip būtų galima geriau atspindėti tą kritiką galutinėme pranešime. Ir džiaugiuosi, kad pranešėja labai glaudžiai su mumis bendradarbiauja ir tikiuosi, kad rengiant galutinį tekstą mes pasieksime susitarimą. Dabar norėčiau pakomentuoti auditorumų kritinės pastabas, aš, kurias išsakė pranešėja dėl auditorumų veiklos. Man atrodo, Man atrodo, kad svarbu, kad jinai gavo auditorumo atsakymą ir man taip pat atrodo, kad yra labai svarbu, jeigu mes gauname kitos institucijos nuomonę dėl agentūrų, mes turėtume pagalvoti, ar nebūtų tikslinga įtraukti tos institucijos pastabas į savo pranešimą dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo nes juk mes tvirtiname kitų institucijų biudžeto įvykdymą ir, jeigu, ir viena iš tų institucijų yra auditorumai ir jeigu mes turime kažkokias, kažkokius rimtus pasiūlymus ir rekomendacijas, tai e, galbūt e, būtų tikrai tikslinga įtraukti į savo pranešimą tas pastabas Man atrodo, kad apie tai dar galėsime padiskutuoti. Taigi turime apie tai pamastyti. Manau, kad kai mes kalbame apie teigiamus dalykus, mes turime yra gerai, kad juos minime, bet kai kalbame apie neigiamus dalykus, reikia būti labai konkretiems, nes, nes tie neigiami aspektai nėra e, kažkoks geras dalykas, kuris atsispindi bendrose pastabose. E, Aš visuomet giriu vaikus, kai jie padaro kažkokius gerus dalykus ir konkrečiai e, jiems e, sakau kažkokias konkrečias pastabas, kai jie padaro ką nors negerą. Taigi manau, kad mes taip pat turėtume elgtis ir su agentūromis. Jeigu sakome kažkokias kritinės pastabas, tai jos neturėtų būti tokio bendro pobūdžio, jos turi būti labai konkrečios. Ir manau, kad ateityje mes būtent e, taip turėtume dirbti ir stengsime taip dirbti. Taip pat visiškai pritariu e, pranešėjos bendrai nuomoniai, kad taupimas, ypač išgyvenant krizę ES, yra svarbus dalykas ir kaip socialistė aš tikrai negaliu nieko kito pasakyti, aš pati esu už taupimą. Tačiau mes taip pat turime turėti omenyje, kad taupimas e, atsispindės kitose ateities pranešimuose, pavyzdžiui, ponios Greslė pranešime dėl tarnautojų nuostatų. Taigi, kalbėdami apie taupimą, mes turime būti atsargus, kad, e, kad e, pernelyg giliai nesigilintume į taupimo aspektus pranešime skirtame agentūroms. manau, kad yra tam tikrų trūkumų, pavyzdžiui, dėl lėšų perkelimų reikia pagerinti dalykus, tačiau e, kalbant apie tuos perkelimus, manau, mes turime kalbėti su tomis atskiromis agentūromis, kad išspręstume tas problemas. E, išdininkai, pavyzdžiui, aš pati esu socialistų frakcijos išdininkė, tai aš labai atsargiai E, reaguoju į tai, ką sako nacionalinės delegacijos, nes iš tiesų išdininkas turi atsižvelgti į visų interesus ir į frakcijos ir nacionalinių delegacijų. Ir iš tiesų aš suprantu, kad gali būti labai daug įvairių priežasčių, dėl ko atsitinka tam tikri dalykai. Taigi aš norėčiau pasiūlyti neformuluoti tokių bendro pobūdžio pastabų, nes jos nepasdės mums pasiekti tikslo, o suformuluoti konkrečią kritiką. Taip pat, e, kaip ponia Makovėja, aš norėčiau pasakyti, kad pagrindinė problema susijusi su e, bendrosiamis įmonėmis ir specializuotomis agentūromis yra, e, yra interesų konfliktas. Specializuotos agentūros yra ne, taip, ne tokios kaip Europos parlamentas, kurios yra išrenkamos. Tai tiesiog yra ten juk dirba specialistai. Bet kai mes kalbame apie tokias specializuotas institucijas kaip cheminių medžiagų agentūra ar aplinkosaugos agentūra, na galbūt jinai tokia bendresnio pobūdžio, bet, pažiūrėjau, kalbame apie aviacijos agentūrą ar medicinos agentūrą, tai mes turime suvokti, kad ten dirba tų sričių specialistai ir jų skaičius yra ribotas. Taigi, e, tose agentūrose dirba tik tam tikros sektoriaus atstovai ir galbūt svarbiausia yra žiūrėti, kaip tas žmogus, tas darbuotojas dirba. Bet kita vertus taip pat reikia žiūrėti, kaip dirba visa komanda nes juk komanda turi pateikti e, tam tikrus sprendimus, kad nebūtų interesų konflikto. Tai yra ne tik individo klausimas, bet ir visos organizacijos, visos struktūros klausimas. Ir man atrodo, kad tokiu būdu galbūt būtų galima siekti pagerinimo šioje srityje. Ir galiausiai pranešėja nėjo to aspekto, bet aš norėčiau pasakyti, E, apie šitą, apie susiliejimą tų agentūrų. Kai kuriais atvejais tai yra gera idėja, ypač iš finansinio požiūrio taško, bet jeigu pažiūrėtume į sąlygas ir priežastis, dėl ko buvo sukurta atitinkama agentūra, tai būtų labai sudėtinga jas sujungti. Todėl aš manau, kad reiktų inicijuoti poveikio vertinimus dėl tų susiliejimų ir jeigu, ir jeigu mes galėtume aptarti su atitinkomomis institucijomis, e, su komisija ir atitinkamu ko, parlamento komitetu, kuris inicijavo agentūros ar bendros įmonės sukūrimą, tai manau būtų tikslingiau. Ir pavyzdžiui, E, kai ITRE komitete mes paprašome horizonto 2020 pranešėją atitinkamai pasigilinti atitinkamų institucijų ar, ar bendrų įmonių veiklą, tai, e, tai jie tą ir daro. Taigi aš būčiau labai atsargi su bandymais sumažinti skaičių ar, ar sujungti e, tas agentūras, kad nebūtų neigiamo poveikio galutiniam darbo rezultatui. Taigi būtų tokios mano trumpos pa pastabos. Ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime pažangos ir tikiuosi, kad ponė Makovei bus atvira mūsų bendradarbiavimui, mūsų pasiūlymams. Taip pat norėčiau pakartoti, kad galbūt šešėliniai pranešėjai turėtų gauti šiek tiek daugiau laiko šiam darbui ir galbūt mes turėtume labiau bendradarbiauti pačioje pradinėje pranešimo rengimo fazėje, nes mes čia kalbame apie labai techninius dalykus ir manau, kad jeigu jūs gerai įsiskaitysite į šitą pranešimą, jūs pamatysite, kad yra daug atvejų, kai, e, kai yra tam tikrų techninių netitikimų. Taigi, manau, kad mes turime ieškoti tų tikrų apibrieščių, ypač kai kalbame apie tokius techninius dalykus, kad visur būtų naudojami vienodi terminai. E, toks būtų mano pagidavimas. Dėkoju. Ačiū, ponė Hercog. Atrodo aišku. Kovo šešta diena iki kovo 27 dienos. Kovo 5 diena yra terminas pakeitimams pateikti, taigi nuo kovo 6 iki kovo 27 galėsime diskutuoti šias klausimus. Dabar aš žiūriu į audito rūmus, nes mm, ponė Makavei paminėjo bendrų įmonių klausimą ir man atrodo, panas Falko iš audito rūmų mūsų posėdėje yra, gal jis norėtų kažką pasakyti tuo klausimu. Taip, būkime drausmingi, nes laikas labai spaudžia. Yes, thank you, Mr. Uh, chairman. My... Ačiū. Pirmininkė, aš esu Valko, aš esu atsakingas už bendrų įmonių auditą. Kaip žinote, bendros įmonės yra įdomus subjektai. Kaip ponia Makovei sakė savo pasisakymę, reikia tinkamai atsižvelgti į bendrų įmonių specifiką. 2008 metais buvo pasakyta, kad darbas yra gana sudėtingas, kadangi privatus sektorius čia dalyvauja ir biudžetas yra nemažas bendros įmonės vis tik tai pradės dabar dirbti, nežiūrint tų mm, pirminių sunkumų, ypač ką auditorumai išiškino savo metinėje ataskaitoje pradžioje. Dabar galvojant apie 2010 metus, kas yra mūsų šios dienos diskusijos esmė, aš čia gal išiškinčiau du dalykus. Visų pirma, bendros įmonės sutinka su auditorumų pastabomis ir pateikė savo ataskaitą savo atsakymus, kad sprendžia tas problemas, problemas kurias išiškino auditorumai 2011 metais. Taip pat auditorumų pastabos yra tinkamai atspindėtos ponios Makovėjai parengtose pranešimuose pranešimo dokumentuose. Aš labai džiaugiuosi tarpusavio pasitikėjimu tarp abiejų institucijų ir tai yra labai naudinga ir mūsų institucijoms, ir bendros įmonėms taip pat, siekiant Europos politikos tikslų. Tai yra labai svarbu. Šiame kontekste labai džiaugiuosi tuo, kad ponė Mokavei pripažino, jog Europos audito rūmų e, specialios ataskaitos dėl e, į bendrų įmonių suteikia daug informacijos ir yra m, mm, tikrai labai išsamios. Ir pabaigai Aš šiuo metu galėčiau tik tai pasakyti, kad audito rūmai atsižvelgia į uh, biudžeto vykdymo patvirtinimo pranešimo projektus dėl atitinkamų aspektų, dėl bendrų įmonių. Visų pirma, dėl RTD programų efektyvumo ir dėl steigimo visų aspektų. Aišku, kad audito rūmai visus mums skirtus prašymus įvertins tinkamai ir ieškos tinkamų būdų sureaguoti per numatytą laiką į tuos prašymus, galvosime, ar reikėtų vienos bendros ataskaitos, ar reikėtų atskirų ataskaitų kažkokiu, tai reikėtų taip pat atsižvelgti ir į audito rūmų planinius dokumentus. Ponas Fasakaš, kuris yra šiame posėdėje, yra atsakingas už Cezar, aš esu atsakingas už šešių bendrų įmonių auditą. Tai tiek ačiū. Roma, ačiū. Yes. Ačiū, ponė Matijų. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ponę Makovei parengus kokybišką darbą, paremta labai išsame analizė. Ir būtent tą darbo rezultatą mes ir svarstome dabar. Reikia nepamiršti, jog parlamento kompetencijų iš pradžių tarsi atrodė, kad tai yra nedidelė tik tai mūsų darbo dalis, tačiau kaip matome, tikrai darbo yra daug. Ir tos agentūros yra labai svarbus įrankis, labai naudingas įrankis įgyvendant ES politiką. Ir kai kalbame apie biudžeto mažinimą, jų svarbos mažinimą, reikia nepamiršti, kad tos agentūros yra labai naudingos mums, visoms institucijoms, bet ypatingai jos yra naudingos Europos piliečiui. Tai ponia Makovei reikalauja, aišku, tam tikrų kriterijų pagal kuriuos turėtų tos agentūros veikti, kad būtų viskas tinkamai, tai yra labai svarbu, aišku, ir tai yra labai gerai, tačiau nereikėtų mm, menkinti šių agentūrų svarbos, riboti da, jų darbo, kadangi tai yra labai svarbu mūsų piliečiams. Yra daug pozityvių dalykų, tačiau, aišku, pranešime dėl kai kurių agentūrų, kas yra pasakyta, aš norėsiu pateikti tam tikrų pakeitimų, pavyzdžiui, dėl CEPOL, dėl medikamentų ir dėl maisto saugos agentūrų. Aš aišku, trumpai užsiminsiu apie tai, bet mes turėsime galimybę apie tai e, pakalbėti ir vėliau. Noriu pasakyti, kad agentūrų darbas yra labai svarbus. Kartais administravimo valdyba nesuteikia galimybių agentūrai dirbti maksimaliai panaudojant visus pajėgumus. Ir aš čia taip pat kalbėčiau ir apie interesų konflikto klausimą. Pone Makavei, jūs kalbėjote, pavyzdžiui, apie interesų konflikto atvejus kai kuriuose agentūrose, pavyzdžiui, aplinkos ar vaistų agentūra, taip pat maisto saugos agentūroje. Aš prašysiu jūsų paaiškinimų dėl to, ką jūs pasakėte dėl tų interesų konfliktų. Tai aš prašysiu jūsų atsakymo būtent dėl interesų konflikto. Ačiū. Herbrandi, u bent terug van uw... Meneer Herbrandi. Dank u wel, meneer de voorzitter, en dank voor uw eh, begrip daar. Grįžote jau, ar ne, iš televizijos laidos? Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Dabar pirmiausiai norėčiau padėkoti poniai Makovai. Jie atliko puikų darbą ir, na, kaip čia pasakyti, tikrai labai padarė didžiulį įspūdį man pristatydama tokį milžinišką darbą taip puikiai. Ir aš pastebėsiu tiek, kad šiam komitetui juk labiausiai rūpi nepriklausomas ir kropštus darbas. Turėtumėm dirbti taip, kad mūsų autoritetas parlamente ir taip pat ir išorės veikloje nebūtų kvestionuojamas. Nepaisant to, mūsų nelabai mėgsta kiti. Bet ką padarysi, neturėtų tai mūsų gazdinti ar atgrasyti e, nuo pačių savo ruoštų kitiems teikiamos ar formuluojamos kritikos. Tik reikia žiūrėti, kad ta kritika būtų pagrįsta, kurią mes e, išsakome. Pone Makovai taip pat pabrėžė, kad mūsų komitetas labai smarkiai priklauso nuo kitų institucijų darbo ar veiklos, pavyzdžiui, nuo Europos auditorumų, e, nuo institucijų atliekančių nepriklausomą vertinimą. Bet aš gal nebūčiau toks griežtas kaip ponė Makovei, ar neužgrėpčiau taip toli kaip ji. Tikrai nekvešinuočiau to nepriklausomumo aspekto. Čia jau auditorumų kompetencijos sfera. Uh, mums tiesiog reikia užsitikrinti pakankamą autoritetą. Mano frakcija šiuo metu visiškai nemato jokių priežasčių abejoti Europos audito rūmų nepriklausomumu ir kompetencija. Jeigu pažvelgsime į pirmininko kalderos raštą, kaip atsakymą į ponios Makovei užklausimą, pamatysime, kad į daugumą kritikos aspektų jos išsakytų, politinė prasme tiesa gana plačiai užgrėbiančių, buvo atsakyta ir jie buvo atmesti. Tad noriu dar paklausti, ponios Makovėlį negalėtų į tai sureaguoti ir ar ji nepasirengusi išbraukti kai ko iš savo pranešimo, jeigu sutinka su auditorumų pateikta reakcija. Tai tiek dėl auditorumų ir dėl bendro pobūdžio aspektų. Dabar dar norėčiau trumpai užsiminti apie aplinkosaugos agentūrą. Pone Makovei labai jau smarkiai nusitaikiusi į šią agentūrą ir man tai kelia nuostaba. Aš palaikau labai puikius kontaktus su agentūra Kopenhagoje ir mane tikrai labai teigiamai nustebino darbo efektyvumas toje agentūroje. Uh, tai kaip ji dirba, kaip, kaip viskas organizuota, kaip jai vadovaujama. Žinau iš praktikos, kad ji netgi yra laikoma pavyzdžių sektinu kitoms agentūroms. Tai aš tikrai buvau nustebęs dėl to, ką rašote, ponė Makovė, apie aplinkosaugos agentūrą, dėl to norėjau apie tai užsiminti. Taip pat Jūs manote, kad rengiama daug ataskaitų, bet tai nereiškia, kad dirbama veiksmingai, bet agentūra yra mokslo įstaiga iš tikrųjų ir mokslininkai taip dirba, jie rašo įvairias ataskaitas, rengia tyrimus. Kai pažvelg... pažvelgi į kritikos aspektus, e, jų yra tikrai nemažai ir aš susisiekiau su, su agentūra, Man įdomu, įdomi buvo jos reakcija į, į tuos kritikos punktus. Septintasis, pavyzdžiui, dėl įdarbinimo politikos. Jau atmestas tas kritikos punktas. Vienuoliktas, taip pat dvidešimt antras. Čia buvo kritikuojamas um, stačio teisėmis viešinčių profesorių apmokėjimas uh, už jų darbą. Du tokie vizituojantis profesoriai, pavyzdžiui, dirbo agentūroje netgi apskritai be atlygio. Joks finansavimas net nebuvo skirtas, taigi tik, tik parodo, kaip puikiai yra dirbama, koks yra pasirižimas e, dirbti. Netgi yra kitoms agentūroms e, mm, skolinami, vadinkime, darbuotojai iš aplinkosaugos agentūros e, dėl to, kad jie taip puikiai dirba. Taigi visiškai nesutikčiau su tomis e, ponios Makovai pastabomis. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad tikrai labai apmaudu dėl to, kad negalėjau išsamei užsiminti apie visus pagristos kritikos aspektus, pavyzdžiui, dėl lėšų perkelimo. Taip, čia jau reikia su tuo sutikti, bet ir netgi biudžeto reikalų komitetas turi tam tikros atsakomybės toje srityje. Uh, dalį. Gal tiesiog e, per daug užduočių skirta agentūroms, gal per daug tų agentūrų apskritai dar yra sakoma. Čia sutikčiau su ponia Makovė dėl e, kol, policijos koledžo. Per praėjusius keliarius metus tikrai nemažai jau e, kritikos pažėrėme ir šiame komitete. Aš visai už tą mintį, kad e, policijos koledžas būtų integruotas į Europolo struktūrą, bet aišku, gal pirmiausia reiktų palaukti auditorumų nuomonės. Dėl to ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū dabar ponas Gairis dar. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai visiškai sutinku su Evos Her Edith Herzog ir pono Gerbrandi pasisakymais dėl šio tikrai, šių tikrai kontroversiškų pranešimų. Man iš tikrųjų svarbu būtų tai, kad kalbėdami apie agentūras, pranešime vis dėlto drąsiai kritikuotumėm, bet ir suteiktumėm progą į tai sureaguoti visiems. Bet tik dabar jau mažai laiko iki pietų pertraukos, tai tikriausiai koordinatorių e, susitikimo metu reiks pagalvoti apie tai, ar nereiktų dar kartą įtraukti šio klausimo darbo tvarkę. Ačiū. Ir dabar dar porą agentūrų atstovų turime norinčių pasisakyti. Mm, vienas svečias iš atstovaujantis ne tik EHA, bet taip pat ir praktiškai visų agentūrų koordinatorius jis yra ir ponia Plei, tikiuosi teisingai ištariau pavardę, kuri atstovauja Europos aplinkos agentūrai. Bet abiejų kalbėtojų prašau kalbėti kiek manoma trumpiau. Aišku, man labai nemalonu tą daryti, bet e, labai smarkiai vėlavome ir dabar laikas lauk spaudžia, taigi prašom. Ar, ar nėra atstovo salėje? Uh, Ačiū pirmininkė, e, gerbiama pranešėja, gerbiami komiteto nariai. Norėčiau labai padėkoti Jums už šią galimybę man kaip e, agentūrų tinklo koordinatoriui suteikė sureaguoti į e, pranešimą dėl 2010 metų agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Aišku, yra ir daugiau kolegų, kurie galės konkrečiai atsakyti apie savo agentūras, jeigu jų turėsite. Taip pat noriu pasakyti, kad ir po posėdžio mes vėliau um, Mielai atsakysime jūsų klausimus, jeigu kažkokios informacijos papildomas pageidautumėt. Buvo kitų kolegų, kurie gal fiziškai negalėjo šios dienos posėdė dalyvauti, tačiau jie stebi posėdį internetu. Taigi, pirmininkė, gerbėma pranešė, norėtumėm padėkoti už tai, kad labai rimtai vertinate agentūrų darbą, už tai, kad sutelkite dėmesį į tai, kas yra labai svarbu agentūroms ir jums gal tokia preliminari pastaba būtų, kad visos agentūros buvo atskirai įsteigtos Europos parlamento ir tarybos e, teisėkurniais aktais ir todėl tos agentūros yra visiškai atskaitingos ES institucijoms. Agentūros teikia aiškiai nustatytas paslaugas e, institucijoms ir atitinkamai e, ūkio subjektams ir viskas yra nustatyta agentūrų mandatuose agentūros laikosi labai aukštų finansinės priežiūros ir politinės kontrolės standartų. Jų veiklą sistemingai audituoja ir vidaus, ir išorės audito institucijos. Tai toks kontekstas. Agentūros galvoja, kad pranešimo projekto bendras tonas galbūt gali būti interpretuojamas kaip pernelyg kritiškas. Taigi kyla rizika, jog būtent daugiau dėmesys bus skirtas, sutelktas į riziką, o ne į um, išvadas, kurias pateikė Europos audito rūmai dėl agentūrų. Kaip ponas Aušy iš audito rūmų pabrėžė, agentūros yra atsakingos už uh, vis, už visą darbą kuris yra skirtas sureaguoti į auditų pastabas. Ir iš tikrųjų kiekviena agentūra e, dės visas pastangas ir toliau tobulinti savo darbą. Gali susidaryti toks įspūdis, kad kartais yra susidariama su sunkumu, kurios galima būti sieti su sukčiavimu ar korupcija. Tačiau daugeliu atveju tai yra nepagrysti e, įtarimai ir agentūros turi vis, visą teisinę e, autonomiją ir griežtai laikosi visų pareigų, visų reikalavimų. Gaila, kad kartais išsakoma tokia kritika, kad kažkas yra neskaidru agentūrų darbe. Mes labai tikimės, kad uh, galutinis pranešimas, vis tik tai gal, galutinis įvertinimas leis visuomenė susidaryti teisingą ir tikrą vaizdą dėl to, kaip dirba agentūros ir kaip jos laikosi visų um, reikalavimų. Pavyzdžiui, dėl uh, cheminių medžiagų agentūros mes perduome dabar. Uh, savo dokumentus atitinkamai agentūrai, kuri dabar palaikys ryšius su Europos parlamentu. Ir e, jeigu dar turėtumėt kokių klausimų, mielai atsakysiu. Uh, Ačiū, ponai Mas. Nekleit. Ponas Gerbrandi tikrai labai gina jūsų darbą kadangi e, jis labai dirba aplinkos rytyje. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komitetui už jo labai svarbų darbą. Aš e, labai tikiuosi, kad galėsime rytoj su pranešėja aptarti visus šios klausimus be, e, be kažkokių pašalinių tendencijų. Dėl tų pareiškimų dėl klaidų, dėl devinių punktų tikrai yra nepagrysti visi tie teiginiai ir audito rūmų analizai ir išvadose tikrai nepasa, apie tai nekalbama. Uh, iš tikrųjų klaidų nėra ir aš noriu pabrėžti tai, nes kitaip agentūros reputacijai bus suduotas didžiulis smūgis ir be to, kai yra teiginiai, kurie yra nepagristi, tai aišku, gali mesti šešėlį visoms ES agentūroms. Aš tikiuosi, kad per pakeitimus bus galima išspręsti tą problemą, nes labai svarbu, kad komitetas paskelbtų uh, tikrą situaciją atitinkančią informaciją. Be to, dėl dar vieno dalyko, kad uh, ši mūsų agentūra agentūra yra labai išskirta iš kitų, kai eina kalba apie pagrindinį mūsų darbą. Man atrodo, čia yra tam tikrų motyvų. Pavyzdžiui, dėl galimos veiklos rezultatų galima galvoti, kad ES Um, finansai netinkamai panaudojami. Tačiau noriu pasakyti, kad jeigu yra tokie teiginiai išsakomi, tai rodo, kad nesuprastas yra mūsų darbas. Ir todėl um, matome, kad pranešėja parlamentas, komisija, net taryba laikosi diametraliai priešingų pozicijų. Uh, per šiuos penkis metus e, piliečiai, ūkio subjektai ir institucijos gyrė mūsų instituciją. Ji atlieka didžiulį, labai svarbų vaidmenį, informuodama sprendimų prieimėjus apie tikrą aplinkos būklę. Uh, ir aplinkosauginių teisės aktų sritis labai dažnai yra užsipuolama tų, kurių interesai yra labai aiškus toje srityje. Pavyzdžiui, kai eina kalba apie pramoninę taršą. Uh, ar atliekų tvarkymą. Tai yra svarbiausias mūsų veiklos rytis. Uh, Aš remiuosi aiškia informacija, noriu pasakyti, kad e, tai, kad visuomenė ir politikos um, sprendimų prieimėjai labai pasitikė agentūrą ir tai yra labai svarbu formuojant ir vykdančios ir ties politiką. Tad jeigu būtų suduotas smūgis mūsų reputacijai, tai turėtų labai neigiamų e, padarinių. Pavyzdžiui, Mūsų agentūra teikia labai svarbią informaciją, tarkim, dėl šiltnamio efektą kūrenčių dujų situacijos. Tai įtakoja visas mūsų dėrybas, taip pat ir priekybos taršos leidimais sistemą ir, ir visą strategiją dėl 2020 metų. Taigi, jeigu pranešimas liks toks, koks jis yra dabar, mūsų agentūrai būtų suduotas milžiniškas smūgis, kurio gali nepavykti vėliau ištaisyti ir po to mes negalėtumėm sukurti tikrai žalios ekonomikos, kur CO2 išlakų yra mažai. Reikia pranešimą subalansuoti, pasiremti faktais ir geresniu agentūros darbo supratimu ES. Aš pasakysiu Pabaigai e, išreikščiau vilti, kad mūsų visos agentūros pasitikėjimą jūs išsaugus. Dėkoju, ponia Gleit. Aš žinau, kad yra kitų agentūrų atstovai. Ponas Pot paprašė žodžio iš. Jis yra E, med, medicinių medžiagų agentūros atstovas, bet kol kas e, yra, mes turime e, didžiulę laiko problemą, mes jau ir taip vėluojame, taigi manau, kad galbūt jūs galėtumėte sureaguoti raštu ir mes galėtume tada aptarti visas problemas, visą tai, ką jūs parašysite su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Ir jeigu dabar jūs kažką pasakysite, tai vis tiek nieko nepakeis, diskusijos dar vyks, ponia Makovai vadovaus tom diskusijoms, jai padeda šešėliniai pranešėjai ir mes turime atitinkamai nušviesti tą temą. Suteiksiu galimybę poniai Makovai sureaguoti, buvo jai užduoti ir tam tikri klausimai, o norėčiau paklausti vertėjų, ar mes dar galėtume penkias minutės versti. E, atsiprašau dirbti. Ar tada ponė Makovai galėtų pasaky, pasisakyti? Dėkoju. Aš kalbėsiu labai trumpai, sureaguosiu kai kurios dalykus dėl bendradarbiavimo su šešėliniais e, pranešėjais. Iš tiesų yra pažanga palyginus su ankstesniais metais, kai nevyko jokie susitikimai su šešėliniais pranešėjais, o dabar jau jie įvyko. Ir uh, mes turime galimybę gauti konfidencialius dokumentus, o į savo ruoštą aš galėčiau pasakyti, aš ir toliau tęsiu susitikimus su šešėliniais pranešiais ir aišku laukiu jų pakeitimų. Taip pat norėčiau pakomentuoti interesų konfliktą tose agentūrose, kurios atstovauja tam tikras pramonės šakas, ypač dėl to, ką pasakė ponė Hercog. E, jiems reikia ekspertų ir aišku, ekspertai yra tik iš kažkokios siauros pramonės ryties, tačiau e, aš norėčiau pasakyti, dėl to ir atsiranda interesų konfliktas ir dėl to mes turime kreipti didžiulį dėmesį. Vienas dalykas yra, kai e, asmuo atvyksta iš kažkokios kompanijos A, kuri dirba agentūroje, kuri teikia sertifikatus e, mediciniam preparatam, e, tai tuomet yra iškyla pavojus, kad būtent tuos sertifikatus jis teiks tai A e, įmonė, iš kurios jis yra. Taigi, panašu, panaši, panašios problemos yra iškilę ir aviacijos saugumo srityje, taigi mes galime ieškoti sprendimų tose specifinėse sektoriuose. Toliau dėl aplinkos saugos agentūros. E, rytoj aš susitiksiu su šitos agentūros direktoriumi. E, tikiuosi, kad mes e, tikiuosi, kad mums pavyks susitikti. E, dėl savo nuomonės galiu pasakyti, kad e, jūs galite teikti pakeitimus, tačiau kalbant apie aplinkosaugos agentūrą, ji neturi kažkokios reglamentuojančios veiklos įgaliojimų, ji tik tai atlieka pa, padedamąją funkciją, pagalbinę funkciją kitų institucijų darbe, todėl mes turime vertinti šitą agentūrą iš tokio požiūrio taško. Toliau lyčių lygybės agentūra nenoriu dabar kalbėti atskirai apie šią agentūrą, tačiau yra e, pagrindinių teisų agentūra. Galbūt ji galėtų e, apimti ir lyčių lygybės klausimus, kam reikėjo steigti tą atskirą agentūrą. Taigi yra tokių problemų, yra. E, sričių, į kurias mes turėtume žvelgti ypatingai įdėmiai, nes mes turime daryti viską, kad lėšos būtų tinkamai panaudojamos. Ir toliau dar vienas trumpas komentaras dėl agentūrų reputacijos, ypač kalbant apie aplinkosaugos agentūrą, e, bet aš čia kalbėsiu apie visas agentūras. Agentūrų reputacija nėra identiška ES reputacijai. E, mes siekiame taupyti lėšas ir dabar mes tarsi atsidurėme tokioje situacijoje, kai mes valstybių narių piliečių prašome mažinti kaštus, o todėl mes negalime patys didinti išlaidų, e, o prašyti piliečių taupyti. Ar e, laikytis kažkokių griežtų taupimo priemonių. Taigi žvelgime į viską iš tokio požiūrio taško. Galbūt kažkada buvo laikai, kai buvo tikrai pakankamai tų lėšų ir buvo galima steigti agentūras, tačiau dabar mes turime pagalvoti, ar tikrai reikia visų tų agentūrų, e, turint omenyje mūsų biudžetą ir jo galimybės. Dėkoju, sako pirmininkas, baigiame diskusijas ir mūsų rytinį posėdį norėčiau padėkoti vertėjams už galimybę mums dar padirbėti ilgiau. 15 valandą mes vėl susirinksime, tačiau e, darbas tęsis ne šitoje salėje, bet 4B001 e, salėje Paul Honoris Park pastate. Taigi pasimkite visus dokumentus.